Buon pomeriggio a tutti. Saluto eh, Mr. Diamanduros. Eh, che... Labadiena visiems. Noriu pasveikinti poną Diamanduros, kuris jau prisijungė prie mūsų šiam darbo tvarkės punktui. Jis pristatys ombudsmeną metinę ataskaitą. Bet e, prieš tai dar 15 e, darbo atvarkės punktas yra, tai yra koordinatorių e, posėdžio rezultatai. Per koordinatorių posėdį nusprendėme dėl pranešėjų, ypač pranešimo dėl ombudsmeno ataskaitos, dėl netinkamo administravimo ir vienos oro uosto. Ir mums greitai bus pranešta, kas bus pranešėjas. Dėl piliečių iniciatyvos pradėjome darbą koordinatorių lygmenių, ruošiantis galvojant apie tolesnį darbą dėl uh, kompetencijos ryčių pakeitimo. Taip pat nusprendėme per specialius koordinatorių posėdžius um, dirbti toliau tuo klausimu, nes reikėtų parengti atitinkamas idėjas, pasiūlymus tiem, kurie po to dirbs toje srityje. Viena iš mm, galimų sričių būtų ši. Visų pirma, yra naujas tvarkaraštis dėl specialiųjų posėdžių. Bent keturi bus tokie specialūs neįliniai posėdžiai. Mes turėsime galimybę surenkti ir viešuosius klausimus, kuriuos mūsų komitetas turėtų surenkti stengiantis pagerinti komunikavimo, informavimo sistemas. Turėsime atitinkamus portalus, kurie bus skirti piliečių užklausimams, prašymams ir taip toliau, kad šis darbas paspartėtų. Taip pat aptarėme mintį kad reikėtų daryti aišku skirtumą tarp peticijų kaip po tokių ir mūsų iniciatyvų. Tai yra 203 taisyklė A dalis su atitinkamais pakeitimais. Atitinkamai apibrėžia, kaip peticijų komitetas turi dalyvauti tokiame darbe, jeigu tie, kurie teikia tokią viešą iniciatyvą, galvoja, kad jie nebuvo tinkamai sureaguota per įprasinę procedūrą. Ir jeigu visi jau etapai sėtini su piliečių iniciatyva yra praeiti, tuomet mes galime irgi dar dalyvauti. Mes taip pat galvojame, kad siekiant įtraukti visus tuos, kas, ką paliečia ta piliečių iniciatyva, kaip reikėtų tai užtikrinti. Komisaras Ševčiovič, komitetų pirmininkai, visi kiti, kas yra susiję su ta procedūra, Aslėnė. Žodžiu, mes informuosime jūs apie visus pasikeitimus. Koordinatoriai taip pat nusprendė skubos tvarka įtraukti Jandelorno savartino klausimą. Mes suprantame, kad tai yra tikrai netidėliotinas klausimas ir pateik, e, tuo klausimą pateikėjai viską mums paaiškins. Toliau ketvirtas dar buvo klausimas. Gavome nemažai peticijų dėl skalūno dujų išgavimo. Koordinatoriai nusprendė organizuoti seminarą šiuo klausimu. Jau anksčiau sudarytas susitarimas, o spalio 9 dieną bus surinktas susitikimas šio klausimu ir įtrė bus įtrauktas. Ir aišku, organizuodami šį sutikimą palaikysime glaudžius ryšius su aplinkos komitetu, komitetu, kuris jau yra surengęs seminarą šiuo klausimu ir daugelis Europos piliečių tikrai labai įvertino uh, šį darbą. Taip pat patvirtinome klausimyną, kurį parengė darbo grupė. Dėl Ispanijos pakrančių regionų buvo nemažai iškeltų klausimų. Toliau kalbant apie Kitų, kito posėdžio mm, darbo tvarkė, kol kas koordinatoriai tik tai kai kuriuos punktus aptarė, mm, kurie bus kito posėdžio darbo tvarkiai. Tačiau, galvojant apie, e, kadangi mūsų kito posėdžio darbo tvarkė dar nėra galutinė, tai kai tik tai turėsime jau galutinio variantą, iš karto išplatinsime kolegoms. Ir paskutinis dalykas dėl to, ką aš pasakiau koordinatoriams ir ką jums dabar norėčiau pranešti, būtų susijęs su Envi darbu. Yra organizuojamas regionų komiteto ir Envi susitikimas. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, kadangi susitikimas įvyks birželio 28 dieną ir tame posėdėje uh, bus taip pat kalbama ir apie naujus ES teisės aktus, dėl kurių, manau, mes turėtumėm irgi prisidėti. Ir labai tikiuosi, kad mūsų indėlis bus naudingas. Daugiau klausimų aptarta nebuvo tame sutikime. Man atrodo, aš lyg ir viską jums pranešiau. Aš tikiuosi, kad kolegoms tokia informacija yra priimtina ir jeigu sutinkate, laikykime koordinatorių posėdžio švitas patvirtintas. Taigi, atsiprašau dabar už šias kelias minutės mm, kuomet pristačiau tuos tokius gan nuobodžius administracinius pranešimus, atsiprašau ombudsmeno Diamandūros, bet dabar iš karto suteikiu žodį ombudsmenui Diamandūros, kad jis galėtų pristatyti savo pasisakymą. Chiede la parola eh, il collega Bostinaru. Ci autorizza Mr. Diamanduros. Uh, thank you very much, Madam Chair. I will take only... Ačiū pirmininkė. Tik uh, tris minutės sugaišinsiu jūsų laiko. Aš noriu pristatyti tą knygą, kur yra prie įėjimo į salę. Tai yra ypatinga knyga. Knyga, kurioje kalbama apie a, uh, aukso a, uh, gavybą mano šalyje tas lausimas labai um, svarbus ir aktualus Europoje, kai kalbame apie aukso gavybą Europoje ir šio sektoriaus tolesnę raidą. Čia yra daug rumunų mokslininkų pasisakymai traukti, NVO pozicijos įtrauktos. Uh, um, žinomų Europos parlamento narių pasisakymai yra tų, tų narių, kurie garsėja savo poziciją šiais klausimais. Kalbama apie mm, tvarų šios sektoriaus vystimas ir mūsų aplinkos apsaugą. Taip pat ten yra ir pateikti pasisakymai tų žmonių, kurie neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos savo, tai yra mano šalyje. Um, iš esmės la, visa žiniasklaidos kampanija buvo labai agresyviai sustabdyta ir buvo neleista pateikti bet kokią informaciją šiais klausimais. Uh, Taigi čia tokiems žmonėms yra suteikta galimybė pasisakyti. Taip pat yra kalbama apie ES standartus, kurių privaloma laikytis visose ES valstybėse narise. Rošer Montana knyga taip pat pateikia ir dokumentus apie tai, kas yra susiję su aukso a, kasyba išgavimu Europoje. Aš atsiprašau, kad aš kalbu šio klausimu, aš, aš, aš nesakau, čia reikia būti taip ar ne, bet tiesiog aš manau labai svarbu yra visų pirma susipažinti su informacija išsamei ir tik tada apsispręsti. Be to, ši knyga a, tikrai pagerbė visą tą kovą, visą tą darbą, kurį atliko, atliko Rumunijos pilietinė visuomenė, tikrai mobilizavusi labai įspūdingų būdų ir išsaky, išsakysiu labai vieningą poziciją tokiu svarbiu klausimu. Mūsų kova, mūsų indėlis, e, sprendžiančios klausimus, turi labai aišku europinį matmenį. Išleidęs šią knygą, buvau pakviestas e, atvykti į vieną iš pagrindinių ES valstybių, aš jos neįvardinsiu, į vieną iš Europos e, įmonių, kurios, um, kuri yra labai e, stambi uh, įmonė dirbanti šioje srityje, aš neįvardinsiu pavadinimo, bet tiesiog um, čia kalbama toje knygoje apie tai, kad standartų laikymasis turi būti prastinė taisyklė, o ne išimtis kažkokia. Tai ačiū. Misionė. Pirmininkė, ačiū už tą pristatymą. Aš manau, kad um, kolegos, kurie domisi šio klausimu, turės galimybę susipažinti su šią informaciją, įsiskaityti jūsų knygą. Taigi, po tokio žingsnelio į šoną iš karto suteikėme žodį pono Diamandūros um, Europos ombudsmenai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už šią galimybę kreiptis į Jūs um, mano metinės ataskaitos už 2011 metus klausimų. Čia ataskaitoje yra pagrindiniai skaičiai, statistika, visa mm, bazinė informacija apie skundus, kuriuos gavau iš e, piliečių, e, įmonių, NVO, organizacijų 2011 metais. Jūs jau gavote visą šią ataskaitą anglų kalbą ir trumpas apžvalgas kiekvienas savo kalba. Visa ta skaita bus išversta į visas oficialias kalbas ir bus galima gauti tos kalbinius variantus nuo Liepos mėnesio kaip įprasta. Gegužės 22 dieną pateikiau šią ataskaitą e, pirmininkui Šulcui ir aš noriu padėkoti parlamentui, ypač šiam komitetui, už nuolatinį palaikymą, nuolatinę paramą um, ombudsmeno institucijai. Ir tikrai pat, galiu patikinti Jūs, kad ir toliau glaudžiai bendradarbiausiu su Jumis tam, kad būtų pasiekta bendrų tikslų. Tai yra, kad piliečiai galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis pagal ES sutartis. Aš visuomet veiksiu pagal savo mandatą, kuris yra labai specifiškas. Tai yra, aš tyriu e, skundus dėl netinkamo administravimo ES institucijose ir struktūrose. Uh, Taigi mano darbas papildo šio komiteto darbą. Nors aišku, mūsų vaidmenys ir yra skirtingi. Netinkamas administravimas at, apima įvairų prastą netinkamą administracinį elgesį, pavyzdžiui, kai e, pavėluotai apmokami europiniai projektai ar atsisakoma suteikti e, europinius e, dokumentus, netinkamai paskelbama informacija, nesilaikoma kitų teisės aktų. Um, priešingai nei teismo sprendimai, mano nutarimai nėra teisiškai privalomi, tačiau aš naudojuosi įtikinimo gale, kad būtų galima surasti draugiškus sprendimus, kurių laikytųsi abi pusės. Tai yra ir e, skundo pateikėjai, ir um, Europos institucijos, kad abi pusės būtų patenkintos to sprendimu. Mano um, skundų sprendimo procedūra dažnai yra spartesnė nei panaši procedūra teismuose ir be to, kas yra labai svarbu, skundo pateikėjams jie nieko nekainuoja. Ir gal dažnai Europos institucijos ar struktūros su, iš karto ištaiso neteisingumą, sumoka trūkstamus pinigus, išsprendžia kitas problemas. Jeigu yra um, interesų konfliktų, jie irgi yra sprendžiami šiame kontekste. Dabar aš paminėsiu pagrindinę statistiką iš metinės ataskaitos. 2011 metais gavau iš viso 2510 skundų iš piliečių įmonių, NVO asociacijų ir panašiai. Dabar geografinė kilmė skundų. Galiu pasakyti, kaip visada Ispanija ir Vokietija buvo šalis, iš kurių atkeliavo daugiausia skundų. Po to e, Lenkija ir Belgija. Tačiau vertinus gyventojų skaičių, reikia pasakyti, kad daugiausia yra iš Luksemburgo, Kipro, Maltos ir Slovenijos, yra iš mažų valstybių pagal gyventojų skaičių. Taip pat įvertinus, kiek yra skundų pagal gyventojų skaičių valstybėje, visa ta informacija yra ir apžvalgose, ir bendroje ataskaitoje. Net ir tais atvejais, kai skundas nėra mano mandato ribose, aš stengiuosi atsakyti. Aš 2009 metais per savo interneto svetainę suteikiau galimybę 23 oficialiomis kalbomis pasiskaityti tinkamas gairias, ką reikėtų daryti, norint pateikti skundą ar į mano, um, tai yra ombudsmeno instituciją, į nacionalinės institucijas, į, ar į atitinkamus kitokius problemų sprendimo mechanizmus, pavyzdžiui, jo Europa portalas ar Solvit portalas ginčiams per sieną spręsti. Reikėtų nenuvertinti, kaip svarbu yra piliečiams turėti aiškias gairias, kaip e, savo skundą tinkamai pateikti, į kokią instituciją kreiptis iš pat pradžių. Tokiu būdu nereikia ne, ne, bereikalo gaišinti laiko, nervintis ir iš karto žinai, kurią instituciją kreiptis. Dabar gal, kalbant apie tai, kiek neprimtinų skundų buvo pateikta mano institucijai 2011 metais, tokių skundų sumažėjo 111. Aš didžiai dalimi priskirčiau tą faktą tam, kad yra dabar dabar tas interaktyvus gidas, tos gairės, kurios piliečiams aiškiai pa, pa, parodo, į ką reikėtų kreiptis, kai jie kreipiasi pirmą sykį. Um, daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių per praeitus metus pasigavo informacijos būtent per šį interaktyvų gidą su gairėmis įvertinus, kiek skundų buvo įvertinta, kiek buvo jos atsakyta, galiu pasakyti, kad virš 20 tūkstančių piliečių gavo pagalbos, taip pat jeigu skaičiuotumėm ir tas, tą gairių panaudojimą. Bendrai lankytojų mūsų ombudsino svetainėje buvo per 200 tūkstančių dabar įvertinus, kiek skundų buvo e, ne pagal mano mandatą, kiek buvo pradėtų tyrimų 2011 metais yra 396. Tai rodo, kad tais metais išaugo toks skaičius, tai yra 18 procentų. Ši tendencija patvirtina tai, kad e, vis dažniau žmonės kreipiasi į ombudsmeną dėl tinkamų priežasčių. Tai, kad mm, dėl mano padarytų pakeitimų savo procedūrose, kad jos būtų palankesnės, paprastesnės um, piliečiams, irgi išaugo skundų skaičius ir dabar um, skundų, dėl kurių pradėti tyrimai. Uh, um, kai kuriais atvejais aš nebuvau iš, iš pradžių garantuotas, kad yra pagrindo um, ES institucijoms suteikti kažkokią tai nuomonę. Iš viso 318 uh, e, tyrimų buvo užbaigti 2011 metais, 97 iš jų buvo pozityvus rezultatas skundo pateikėjų, kur institucija atitinkama turėjo išspręsti tą problemą, uh, su, surasti priimtiną sprendimą ar, ar, laikytis mano nutarimo. 64 atvejais um, ne, Buvo netinkama administravimo 47 atvejais, buvo netinkama administravimo atvejai, 35, um, 35 bylo, tyrimai buvo uždaryti su kritinėmis pastabomis. Toliau dar pateikiau ir papildomų pastabų, kad būtų galima pagerinti institucijų darbą. Dabar įvertinant, kokios buvo mano institucijos pateiktos pastabos, galime matyti, kad ES institucijos pozityviai reaguoja į mano rekomendacijas, imasi daugiau iniciatyvos sprendžiant problemiškas situacijas ir tikrai siekia tokio sprendimo, kuris būtų palankus abiem pusėms. Taigi tai geriausias variantas ir skundo pateikėjų, ir institucijai. Per pasarosius trejus metus kritinių pastabų atveju e, e, skaičius buvo virš 34 kai tuo tarpu 2006, 2008 metais tokių kritinių pastabų atveju buvo 46 vidutiniškai. Ponios ir ponai, šiais metais vėl metinėje ataskaitoje aš pateikiau savoką taip vadinamųjų pavyzdinių bylų, kur tikrai noriu išryškinti per savo tyrimus, kokie, koks turi būti toks pavyzdinis institucijų elgesys. Ir tiesiog noriu akcentuoti, kad ombudsmeno darbas yra tobulinti institucijų darbo gerą, gerą darbo praktiką, paremti pažangios praktikos klydimą. Dešimt tokių pavyzdinių atvejų yra išryškinta mano metinėje ataskaitoje. 1.5 skyriuje mano mano ataskaitos institucijų suinteresuotumas bendradarbiauti su ombudsmenu buvo didelė dalimi lėmė sėkmingą tų tyrimų sprendimą. Tai rodo, kad institucijos tikrai yra pasiryžusios e, dirbti gerai. E, daugeliu atveju ir skundo pateikėjai labai konstruktyviai dalyvavo tyrimė ir tai irgi um, svar, didelė dalimi lėmė visiems sėkmingą sprendimą. Eurobarometro uh, ataskaitos dėl e, piliečių reakcijų, dėl ES administracijos darbo, ką užsakė Europos parlamentas e, ir ombudsmenas ir ką pas, ta ataskaita buvo paskelbta 2011 metais, dėl um, rodo, kad piliečiai galvoja, kad teisė laisvai judėti po ir gyventi ES bent 48 procentai, tai yra didelė dalis galvoja, kad tai yra svarbiausia teisė. Antra labai svarbi teisė, 34 procentai taip galvoja, kad yra teisė į gerą administravimą. Toliau 32 procentai galvoja, kad tai yra, kad labai svarbi yra teisė kreiptis į ombudsmeną. 42 procentai bendrai respondentų sako, kad jie yra nepatenkinti skaidrumo lygio es administracinėme sektorėje. 52 procentai pasakė, kad ombudsmenas turėtų garantuoti, jog piliečiai žinotų savo teises ir mokėtų jomis pasinaudoti. Taigi dabar mūsų politikos prioritetas yra informuoti piliečius. Ir 2011 m. kovą pradėjau didžiausią um, renginį, kokioms mes kada yra suorganizavęs, kur sukvietėme visas suinteresuotas šalis su klausimu, ar Lisabono sutartis iš tikrųjų duoda rezultatų piliečiams. Pagrindiniai prelegentai buvo Europos tarybos pirmininkas Herman Van Rompuy, Europos parlamento vicepirmininkė ponė Diana Volis ir Europos komisijos e, vicepirmininkė Vivian Reding. Aš taip pat 2011 metais paskelbiau e, brošiūrą, bukletą, kur, e, kurios pavadinimas Problemos ES, kas gali jums padėti. Čia yra informacija apie įvairiausius problemų sprendimo mechanizmus ES, kuriais gali pasinaudoti individai susidūrę su problemomis ES. Noriu pabrėžti, kad šios brošiūros paklausa yra daug didesnė nei, bet kokį, kokį, nei paklausa dėl bet kokio kito leidinio, kurį yra išleidęs Tomasonas kada nors istorijoje. Aš noriu tą problemą proga taip pat. Pa, Rūksė 28 diena yra tarptautinė teisė žinoti diena ir aš noriu ją pasinaudoti, kad ES institucijos būtų uh, imtųsi labiau daug, didesnis iniciatyvos skaidrumo srityje. Ir aš raginu ES institucijas um, laikytis E, vesti naudingus, lengvai piliečiams prieinamus registrus, kuriuose būtų laisvai prieinami dokumentai piliečiams. Ir aš taip pat savo interneto svetainėje skelbsiu e, visą informaciją apie naujus tyrimus, kai tik tai jie bus pradėti. Tai tokiu būdu piliečiai galės sekti tyrimo visą kelią nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Pirmininkė, gerbiami nariai, 2009 metais patvirtinau misijos pareiškimą Europos ombudsmeno institucijai, kur pasakyta, Europos ombudsmenas siekia, kad būtų teisingai išspręsti skundai, kurias pateikia piliečiai per ES institucijas, skatina skaidrumą ir gerą tarnavimų grindžiamą administravimo kultūrą. Siekia per dialogą su piliečiais ir ES užtikrinti, kad būtų geriausias elgesys taikomas visose ES institucijose. Tam, kad šį misijos pareiškimą būtų galima įgyveninti kaip galima geriau, 2010 metais patvirtinau strategiją mūsų institucijai, kuri yra pagrindas, kuomet aš imuosi savo iniciatyvų per savo kaip pamutvino mandatą. Pagrindiniai strategijos elementai yra tokie. Visų pirma, sustiprinti dabar vykstantį dialogą su skundų pateikėjais, pilietinė visuomenė, kitomis suinteresuotomis šalimis, laikantis pagrindinių įsipareigojimų, kurie įvardinti Lisabono sutartyje. Antra, išryškinti pažangiausią praktiką, kurią ombudsmeno kolegos yra surinkę taip pat ir per um, ombudsmenų bendarbiavimo tinklą labiau į kitas struktūras. Trečia, sustiprinti omusmino vaidmenį, skatinant e, gerą e, administracinę praktiką ES institucijose. Tam, kad e, administravimas visuomet būtų geras, ir visų pirma draugiškas piliečiams, ES institucijos ir struktūros turi puoselėti tarnavimo piliečiams kultūrą. tokią tarnavimo kultūrą propaguojančios institucijos skatins e, savo darbuotojus ne tik tai laikytis gero, geros administravimo praktikos, kas yra pareiga piliečių atžvilgių, bet taip pat e, sieks, kad būtų tinkamai elgiamasi su piliečiais, nori išaiškinama visa veikla, pagrindžiami, motivuojami visi sprendimai. Ir tokia institucija, aišku, sutiks, kad būtų viešas e, jų darbo monitoringas, kontrolė. Aš manau, kad labai svarbu būtų parengti tokį pagrindinių tarnavimo principų trumpą gidą, kad piliečiai labiau pasitikėtų ES institucijomis ir jų administravimo. Praeitais metais šiuo tikslu aš pradėjau dirbti ir pradėjau jau renkti e, viešo administravimo pagrindinių principų, tokį kaip kodeksą, kurio turėtų laikytis institucijos, tam, kad būtų galima įvertinti geriausią praktiką valstybės analistė, aš paprašiau savo kolegų pateikti informaciją prieš parengdamas tą projektą. Kai bus užbaigtas šis procesas, aš pradėsiu viešasias konsultacijas dėl viešo administravimo principų ir tą numatau 2000. 2011 m. vasarį tą jau padariau. Tos konsultacijos, um, per tas konsultacijas buvo gauta nemaž 56 indėliai ir lapkričio mėnesį uh, užbaigėme konsultacijų projekt, uh, procesą ir rezultatai yra mano svetainėje. Šį rytą aš paskelbiau tuos viešo administravimo principus. Aš norėčiau trumpai juos ir pristatyti. Pirmas principas įsipareigojimas dirbti ES ir piliečiams. Piliečiai, valstybės tarnyba ES turi žinoti, kad jie dirba ES ir piliečiams įgyvendinama sutarčių nustatytus tikslus rekomendacijos ir sprendimai turi būti priimami tik tai dėl šio tikslo. Valstybė, e, valstybės tarnyba turi vykdyti savo funkcijas kaip galima geriau ir turi siekti pačiu aukščiausių profesinių standartų, kokie tik tai yra įmanomi. Visuomet jie turi prisiminti, kad visuomenė jais pasitikė ir turi rodyti patį geriausią pavyzdį kitiems. Antras tarnybos tikslas sažiningumas. Valstybės tarnyba turi laikytis e, sažiningumo geros reputacijos principų ir turi taip elgtis, kad e, visuomet vieša kontrolė, vieša priežara galėtų būti įvykdyta ir visuomet turim būti laikomasi įstatymų. Valstybės tarnyb, tarnautojai negali prisimti bet kokių finansinių ir kitokių įsipareigojimų, kurie gali įtakoti jų pareigų vykdymas vykdymą, taip pat, negali, taip pat ir per dovanų gavimą. Visa tai, kas yra nesusijęs su jų pareigomis. Valstybės tarnautojai turi imti žygių, kad užtikrintų, jog nebūtų interesų konfliktų ar to, kas galėtų prilygti interesų konfliktų. Ir jeigu tai būtų, turėtų būti nedelsant sprendžiama tokia situacija. Ta pareiga galioja taip pat ir po pabaigus darbą. Tai yra jau išėjus iš darbo. Taip pat valstybės tarnautojai turi būti nešališki, atvirai mąstantis, um, pasiryžę išklausyti skirtingas pozicijas, jie turi būti pasiryžę pripažinti ir taisyti klaidas, uh, vykdyti lyginamąją uh, analizę ir paremti sprendimus visais įstatymų nustatytais faktoriais pasiremdami ir objektyviais kriterijais. Negali jie diskriminuoti vieno ar kito asmens vien dėl to, kad, kad tas asmuo jiems patinka ar nepatinka. Taip pat turi gerbti visus valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojai turi um, pagarbiai elgtis vienas su kitu ir su piliečiais. Jie turi e, dirbti laiku, vadovaudomasi bendarbiavimo dvasia ir draugiškai. Jie turi išklausyti kitų pozicijų, aiškiai išsakyti savo nuomonę, um, išdėstyti savo poziciją aiškia suprantama kalba. Penktas tarnavimo principas - skaidrumas. Valstybės tarnautojai turi būti pasirengę paaiškinti visus savo veiksmų motyvus, pagrysti juos. Jie turi fiksuoti visą savo darbą, visą savo, visus savo sprendimus ir vadovautis atitinkamų principų. Gerbiami nariai, kaip aš nekartą kartojau, tokio tarnavimo visuomeniai principų išdėstymas tai nėra pirmas ar paskutinis kartas, kai mes kalbame kalbame apie etikos standartus, kurie galioja ES valstybės tarnautojams. Ir kaip viešos konsultacijos parodė, personalo nuostatos, finansinis reglamentas ir ombudsmeno um, patvirtintas ir plačiai taikomas gero viešo administravimo kodeksas jau yra įvardyje tokius principus arba jie yra numanomi. Be to, tokie tarnavimo visuomenė principai um, tikrai nieko naujo etikos standartų srityje neišrado. Iš tikrųjų, tik tai yra įtvirtinti o, tiek valstybės tarnautojų, tiek piliečių pagristi lūkesčiai. A, tai, kad yra dabar aiškiai tie principai surašyti, pridėtinė vertė yra ta, kad galima toliau diskutuoti tarp valstybės tarnautojų ir tarp valstybės tarnautojų ir visuomenės um, apie tai, koks elgesys etiškai yra priimtinas. Viešos konsultacijos parodė, jog tokios diskusijos yra labai vertingos. Šiais principais nesiekiama dubliuoti kažkokius egzistuojančius dokumentus, yra siekiama tik tai papildyti tokius galiojančius dokumentus ar priemonės. Aš tikiuosi, kad tai bus tiesiog idėjų šaltinis, kurio pasiremiant galėsime bendradarbiauti su ES institucijomis ateityje, kad būtų galima plėtoti tokią um, darbo kultūrą, kad iš tikrųjų mūsų e, lūkesčiai dėl ateities taptų šiandienos realija. Ačiū, ponia Demanduras, už šį pranešimą kuris be jokių bejonių buvo iš tikrųjų daug žadantis, ypač todėl, kad jūs kalbėjote apie įvairiausius patobulinimus jūsų kasdienėje veikloje. <clears throat> Toje institucijoje, kurios darbą jūs koordinuojate, ir mes be abejo suprantame, kad darbas nėra lengvas. Ir jūsų biuras yra be abejo dalis viso Europinio institucijų tinklo, kuris sukurtas saugoti piliečių teisės ir prieinamas visiems piliečiam. Taigi mes labai puikiai suprantame, kad ši užduotis nėra lengva. Mes be jokios abejonės grįšime dar prie jūsų pranešimo. Mes turėsime jį omenyje. Aš buvau paskirta pranešėja šiems metams ir Liepos 12, kaip tai numatytas posėdis. Esu tikra, kad ten bus paminėtas tame kontekste ir jūsų pranešimas. Mes galėsime pasinaudoti informaciją, kurią jūs mums pateikite. Tai bus savotiškas nuorodų šaltinis ir juo mes remsime savam darbę, savo sutikimuose. O dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Kristinsen. Ačiū, ponui Temadorus, e, mūsų ombudsmenui. Jau tradicija tapo, kad komisija paprastai stengiasi trumpai sureaguoti. Nors mes nesame e, vienintelis šio pranešimo adresatas, bet be abejo mes atstovaujame tą instituciją, kuri daugiausiai yra susijusi beje su, tais, e, su tomis bylomis, kurias gauna ambusmenas, todėl norėčiau šiek tiek sureaguoti ir atsakyti jums. Pradėsiu nuo to, kad, e, kaip sakė ponas Diamandoras, ombudsmeno darbas remiasi tuo, kad jos sprendimai galbūt ir nėra teisiškai privalomi, tačiau e, jie skirti yra įkvėpti ir užtikrinti geresnį viešai valdymą, tai yra savotiškas moralinis autoritetas. Ir komisija be abejo labai vertina jūsų asmeniškai ir jūsų personalo darbą, e, siekiant e, užtikrinti, jog mūsų kasdienėse pastangose tas darbas būtų vis geresnis ir geresnis. Aš jau ne vienus metus e, bendradarbiauju su jumis ir mūsų įpėdiniai taip pat tęs šitą darbą, kadangi aktualumo jis niekada nepraras. E, tai yra mūsų kvėpimo šaltinis ir be abejo e, mes gyvename, mes dirbame nuolatinėje sąsajoje, nuolatinėme ryšyje tarp piliečių ir institucijų. Todėl uh, galiu pasakyti, kad tai iš esmės yra na, niekada nesibaigiančios pastangos, būtent reikia gerinti ir gerinti paslaugos piliečiams, gerinti valdymą. Ir aš tikras, kad čia galėčiau kalbėti su institucijų, ne tik komisijos vardu. E, vargu, ar kad nors galėsime pasakyti, kad mes jau viską atlikome ir nebereikia daugiau stengtis. Taigi, pirmiausia, be abejo, reikėtų jūs pasveikinti su nuveiktų darbu. Taip pat mes manome, kad Lisabono sutartis, kuri gana šviežias dokumentas, kaip ir e, pagrindinių teisų hartija, e, nustato, kiekviena institucija turėtų turėti e, geros administracinės paramos mechanizmą. Ir tai yra aptarta ne viename renginyje. E, ir faktiškai dabar šie kertiniai principai yra įrašyti į sutartį. Todėl e, labai džiaugiuosi, kad jūs tengiatės e, šį skeletą, sakyčiau, apvilkti E, gyvų kūnų. Iš tikrųjų, kalbant apie santykius tarp komisijos ir ombudsmeno institucijos, e, šie ryšiai yra labai konstruktyvūs, mes labai džiaugiamės, jog e, per pastarosius metus jie taip pat pagilėjo. Tai yra sąsajos tarp dviejų institucijų tiek politinėme, tiek administracinėme lygmenyje yra gausus. Mes tikimės, kad taip tęsis ir per ateinančius mėnesius bei metus. Ir aš ypatingai norėčiau paminėti e, ir jums, ir taip pat ir parlamentarams, e, tai jog labai vaisingai buvo keičiamasi e, informacija tarp komisarų kolegijos ir ombudsmenų institucijos. Būtent prieš porą tretą mėnesių ponas Diemadonas ir visi komisijos generaliniai direktoriai apsikeitė informaciją tiem, kas nedalyvavo, galiu pasakyti, kad tai nebuvo vien mandagumo gestas, tai buvo tikra atvira diskusija kur mano kolegos e, aukštesnėje komisijos pareigūnai iš tikrųjų e, aktyviai diskutavo, kaip e, pagerinti mūsų paslaugas, kaip kilselėties į naują standarto lygį. Na ir praktiškai tai apriepia visus pagrindinius komisijos departamentus ir skyrius. Be abejo, komisija lieka ta institucija, kuri pagal savo įgaliojimų pobūdį e, e, priima tokius sprendimus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai e, E, liečia piliečius ir dėl to be abejo daugelis skundų, kurie pasiekia ombudsmeną, taip pat yra nukreipti prieš komisiją. Tai turėtų būti e, nieko naujo, nieko nusabus. 58 procentai skundų yra būtent dėl komisijos veiklos ir mes Manome, kad tai visai primtinas lygmuo, lyginant e, institucijos svorį ir jos veiklą, bet to procentas šiek tiek sumažėjo lyginant su ankstesniais metais. Taigi nežinau, ar galėčiau pasigėti, kad mes pradėjome dirbti geriau, tačiau bent jau kalbant apie jūsų bendrą veiklos apimtį, mes manome, kad šis skaičius na, bent jau yra pakankamai realistiškas ir atspindi tą faktą, kad mes iš tikrųjų priėmėme labai daug sprendimų, kurie betarpiškai veikia mūsų piliečius. Komisija ir toliau lieka visiškai pasišventusi, e, siekiu užtikrinti mūsų darbuotojai laikytų aukštų etikos standartų ir e, veiktų kaip nepriklausoma bešališka administracija. Komisija kelia samoningumą tarp savo darbuotojų apie etiką, apie geros administracijos veiklos taisyklės. Ir e, mes e, esame prieimę visą eilę įvairiausių praktinių taisyklių. E, na ir iš tikrųjų labai svarbu paminėti tai, jog mes stengiamės kuo suprantamiau išdėstyti tas taisyklės, kurios kalbama apie Э, skaidrumą, etikos principus ir panašiai. Э, be abejo, buvo ne vienas renginys, kuriame buvo tarnėjamas, tarkim, neetiškas elgesys ir panašiai. Ir labai svarbu e, suprasti, kad negalima tiesiog kažkur tai užrašyti ir pasakyti, štai tas yra etiškas, štai tas ne. E, tuos principus reikia įsisamoninti ir tiesiog vadovauti jais um, kasdienėme elgesyje, uh, e, savo įkiojant ypatingai su išorniu pasauliu. Ir uh, mano daugelį darbų patirtis rodo, jog labai svarbu žmonėms laikas nuo laiko priminti tai, reguliariai priminti šios principus ir įtraukti juos, jeigu jie iš tikrųjų laikytųsi šių bendrų taisyklių kasdienį savo veikloje. Taigi mes labai sveikiname e, tą sąrašą e, šiosios tarnybos principų, kuriuos jūs paskelbėte. Mes manome, kad jie taip pat e, duos papildomas vertės mūsų e, pasaulyje, mūsų darbo aplinkoje, kur yra beje daugia kultūrė aplinka. Ir e, kai aš sakau skaidrumas, tai be abejo mūsų darbę, mūsų supratime, pavyzdžiui, tai gali būti visiškai kas kita, negu e, tai supranta ponia Aukien ar kurie nors kiti kolegos, e, kurie atstovauja kitom valstybėm narėm. Taigi čia nekalbame apie tiesiog kažkokią tai aritmetiką, automatišką sudėjimą ar panašiai. Todėl žmonėms nuolatos reikia priminti šios dalykus ir siekti bendromis pasangomis, kad jų būtų laikomasi. Taigi mes norime padėkoti ponui Mandurus ir e, jo e, komandai už nuolatinės pastangas šioje srityje ir Panašu, kad e, iš pranešimo galime daryti išvadą, jog jeigu nebūtų ombudsmeno institucijos, mes turėtumėm ją sukurti, kadangi iš tikrųjų tai šitie dalykai neišvengiamai turi būti nuolat primenami žmonėm. E, mes tiek kartais e, skęstame savo kasdienėje veikloje, nagrinėdami kažkokius tai dokumentus, bylas ir panašiai, jog labai svarbu laikas nuo laiko atitrūkti nuo šio kasdienio darbo ir taip pat pagalvoti ir apie etinius principus, ką ir daro, ką ir primena mums ponas Demaduras ir jo institucija. Ačiū. E lei per questo intervento, soprattutto per le. Ačiū už šį pasisakymą, taip pat dėkoju ir už išvadas. Taip pat dėkojame už tokį negynybinį, o labai motivuojantį jūsų požiūrį. Dėl ombudsmeno ataskaitos. Na, aš Taip pat esu įsitikinusi, kad e, jūs dėsite visas pastangas tam, kad būtų gerinami rezultatai, kaip kad jūs ir sakėte. Na ir dar prie šio palinkėjimo norėčiau pridurti, kad e, tikiuosi, jo komisijos e, rezultatai taip pat pagerės tais klausimais, kuriuos mes kas kartą jums siunčiame. Dabar diskusijos tęsiamos, ponė Sinclair. Ačiū, panė pirmininkė, panė Busminė. Labai dėkoju, kad šiandieną pas mus atvykote. Turėčiau tris klausimus. Pirmasis yra techninės, e, prigimties techninio pabudžio. E, tiesiog aš skaitau čia vieną iš pastraipų ir ten yra žodeliai kiti arba kažkas tai yra nežinoma, taigi kas ten būtų turima menikas, nežinoma. Toliau kitas dalykas yra dėl piliečių informavimo apie jūsų veiklą, apie jūsų darbą, apie jūsų gebėjimą. apie galimybę kreiptis į jūs, jūsų instituciją, nagrinėti vieną ar kitą problemą. Kiek sėkmingai jūs nuomonė e, jūs informuojate piliečius apie tai? E, aš pastebėjau, kad Junktinė karalystė jūsų sąraše, kuris yra čia patiktas, yra gana žemai. Na ir aš galiu jūs patikinti, kad iš tikrųjų e, mano šalyje nepasitenkinimas Europos institucijomis, Europos e, institucijų priimais sprendimais yra labai e, didelis. Taigi, ką jūs darote, ar esate, kad nors svarstę, pažiūrėjau, galimybę taip pat pasinaudoti ir parlamentarais, tarkim, juos galbūt specialiai paruošti ar apmokyti ir pasiūlyti jam tam tikrus uždavinius, netgi kad situacija būtų pakeisti gerą pusę. Taip pat mane labai domintų, ar jūs, na, na, na galbūt jūs galėsite patikslinti šios dalykus, tai be abejo, naudinga, tačiau mano pagrindinis e, klausimas būtų dėl biudžeto komiteto, kadangi pasak jūsų ataskaitos 2011 e, metais gauta buvo 2510 skundų ir tik tai 698 iš jų e, iš tikrųjų atitiko jūsų kompetencijos sritį. Kita vertus, buvo smarkiai padintas biudžetas, kuris dabar artėja prie 10 milijonų eurų. Taigi išeitų, kad e, vienam skundui tenka maždaug 14 tūkstančių su viršum eurų. Ir Ar iš tikrųjų tai racionalus Europos pinigų panaudojimas? Taip pat pastebėjau, kad jūs e, sukūrėte papildomų pareigybių, papildomų postų. Vėlgi kila klausimas, ar šiuo sunkmečiu iš tikrųjų tai yra racionalus pinigų panaudojimas. Man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę šią klausimą, kadangi ES iš tikrųjų yra organizacija, kuri propaguoja taupimą, propaguoja racionalų pinigų panaudojimą, bet pati nelabai mokosi iš istorinių pamokų. Yes, uh, kitas pasisakantisis. Ačiū už jūsų ženginę kalbą. Ir plačiaja prasme, kai aš e, skaitau tą nusiskundimų sąrašą, aš nekartą esu sakiusi šiame komitete, jeigu turite daug skundų iš vienos šalies, tai nebūtinai yra požymis, kad toje šalyje yra bloga situacija. Tai kaip tik tai gali byloti, jog toje šalyje padėtis yra gera, nes tai reiškia, kad piliečiai ten yra aktyvus, budrus Ir e, aš, pavyzdžiui, mėginu palyginti Rumuniją ir Bulgariją. Ir skaičiai gana įdomus. Tai turbūt atspindi ir patį šiame komitete. E, panašu, kad e, Bulgarijoje yra labai brandi pilietinė visuomenė, tuo tarpu Rumunijos padėtis yra gerokai kitokia. Ir galbūt Pavyzdžiui, gausus skundai vėlgi iš e, jau kalbėsime apie gausius skundus iš Graikijos, pavyzdžiui, tai vėlgi galima kelti klausimą, na, nebūtinai vardinti kažkokią tai valstybę ar panašiai, bet e, o kurgi jie, kodėl jie tyli? E, arba, pavyzdžiui, ta pati Ispanija, vėlgi, aš manau, kad jie nebūtinai turėtų nusiminti, kad taip dažnai yra minimas jų šalies vardas, jie galbūt turėtų kaip tik tai didžiuotis, kad jų piliečiai yra aktyvus ir dalyvauja. Uh, E, Visą tai yra susijęs daugelio aspektų, su spaudos veikla, su dar kitais dalykais. Ir tai atspindi skundimų skaičių iš vienos ar kitos šalies. E, ir tai gali paaiškinti tos skirtumus tarp e, šalių. Antra, kalbant apie jūsų viešosios tarnybos principus. Aš savo komitete galiu tik tai išplatinti tą perspėjimą. Mano nuomonė, administracinės procedūros um, Europos Sąjungoje atsispindi šią nuomonę ir e, kai kalbame apie viešosios tarnybos principus, vėlgi manau, kad galų gale reikėtų kažkaip ištrūkti iš tos situacijos ir nuo vien tik tai žodžių, nuo nieko neįpareigojančių frazių uh, reikėtų pereiti prie kažkokios tai teisinės formos. Kadangi dabar girdime daug gražių frazių iš komisijos, sakysim, ar iš kitų institucijų, e, mes tenksimės daryti tą ar aną, e, turime veikti taip ar kitaip, tačiau kada pername prie realių dalykų, iš tikrųjų e, susidurėme su slaptumu, su neobjektivumu, su vėlavimais ir panašiai. Taigi, galbūt Lisabono sutartį ir kažkokie tai pagrindai, tačiau savo taisyklėse, reglamentuose mes šių dalykų nesame perkelę. Vėlgi aš labai tikiuosi, kad um, šitie paskelbti duomenys nesukiršins e, arba nepriešpastatys atskirų valstybių, pavyzdžiui, Danų prieš Graikus ar panašiai, bet veikiau e, kalbėsime iš tikrųjų konstruktyviai apie tai, kaip reikėtų parengti kažkokias bendras taisyklės tom institucijom ir atitrūksime vien tik tai gerų žodžių, gerų norų, gerų ketinimų, kurie dažnai e, kertasi su liūdna praktika, su kuria sudarėme praktinėme gyvenime. Taip pat, manyčiau, jums reikėtų akcentuoti, kad patirtis, pavyzdžiui, iš Danijos, iš Švedijos, kur mm, galioja tie viešos tarnybos principai. E, turėtumėt pabrėžti, jog ne tik piliečiai, bet ir pats administracijos atstovai, valdžios atstovai išlošia iš to, kad jie laikosi šių principų, kadangi jų padėtis yra daug saugesnė. Jeigu jie e, iš tikrųjų vadovaujasi tomis vertybėmis savo veikloje. Ir būtų nuostabu, jeigu mums pavyktų įtikinti savo kolegas dirbančius komisijoje, taryboje ar kitos institucijoje. Juk nereikia tai bijoti. E, to, jog piliečiai juos stebėtų ir prižiūrėtų, kad tikrai nėra taip jau pavojinga e, dirbti skaidrioje demokratijoje. Tai tiesiog prisidėtų prie geresnės visuomenės sukūrimo. Ačiū uždėmesi ir aš tikiuosi, kad e, šiame mūsų bendrame reikale mes toliau laikysimės iš vien ir kad jums bent jau pavyks galų gale pasiekti, jog būtų primtas uh, geras uh, administracinis įstatymas, administracinės teisės kažkokie tai dokumentai, jeigu nepavyks um, uh, iki galo išspręsti kai kurių problemų arba, sakysim, nepavyks um, išmesti iš pareigų tam tikrų blogai dirbančių pareigūnų. Ačiū, panas Labrakos. Dėkoju. Pirmininkė, Aš norėčiau atiduoti savo pagarbą ponui Diamanduros. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jo e, pranešimas yra labai kokybiškas, e, taip pat analizė labai kokybiška yra, kaip kad sakė komisijos atstovas. Aš pats e, Aš pats labai įdėmiai ir kritiškai žiūrėjau poną Diamandūros, nes mes iš tos pačios šalies esame kilę. Galiu pasakyti tik tai, kad e, jo kandidatūra buvo netgi svarstama į premjero postą renkantis asmenis. Na, yra tokių žmonių kiekvienoje šalyje, kurie yra galbūt puikus žmonės, kiti ne, mažiau puikus galbūt. Ir aš nenorėčiau dabar čia jokiais apibendrinimai švaistytis, remdamasis spaudos antraštėmis dėl Graikijos ar Ispanijos. Štai pavyzdžiui, vienas Vokietijos laikraštis Bild e, sako, kad graikai per rinkimus gali bet kokį klauną išrinkti, bet kokiu atveju vis tiek vokiečiai mokės už jų skolas. Na ir dabar tas graikų klaunas Garagiagos yra tinginys, kuris gyvena kitų sąskaitą. Bet ko gero, tokių žmonių visose šalise yra. Ir net ir toje šalyje, kurioje e, mano minėtas laikraštis leidžiamas. Mūsųse bent jau mūsų šalis nepaskandino viso žemynų kraujyje. Na ir aš kaip graikas, kaip Europos pilietis, manau, kad tokie apibendrinimai, kategorizavimai neturi prasmės, nes yra ir gerų, ir blogų vokiečių, ir gerų, ir blogų graikų, ir gerų, ir blogų ispanų. Ko gero reikėtų vengti čia tokių apibendrinimų ir tokių skirstimų į kategorijas. Na, dabar Europos ombudsmenas be visų kitų jam tenkančių prievalių turi didinti teisingumo jausmą piliečių tarpe. Na ir aš kai kalbu apie teisingumą, tai čia ne apie teismus kalbu, nes teismai, teisėtvarka konkrečiais atvejais e, veikia, o mes e, čia abstrakčius atvejus e, nagrinėjame ir būtent e, teisingumo jausmas labai svarbus žmonėms. Žmonės gali susitaikyti su tam tikromis aukomis, gali susitaikyti su tuo, kad jo gyvenim, jų gyvenimo sąlygos pablogėja su sąlyga, kad e, teisingumas nuo to didėja. Na ir dabar viena Europos dalis, ypatingai e, pietinė Europos dalis, dėl krizės susiduria su rimtomis socialinėmis problemomis. Jūs tikriausiai puikiai suprantate, kad e, būnant Europos ombudsmenu suteikti teisingumo jausmą piliečiams yra labai svarbu. Aš dabar norėčiau palinkėti, kad jūs to pasiektumėte. Dabar dėl biudžeto. Aš matau, kad 3,89 e, procentais padidėjo jūsų biudžetas. Buvo didintas jūsų personalo išvaido, išlaidos 113 e, tūkstančių eurų padidintas biudžetas darbuotojams. Na, o visos kitos išlaidos yra jūsų persikelimo bei įsikūrimo naujame pastate išlaidos, nes dabar tas pastatas, kuriame jūs iki šiol glaudėtės, bus paverstas muziejumi. Aš manau, kad mums visiems čia esantiems, visi mes čia esantys salėje, gana idealistiškai galbūt žiūrime į kai kurias institucijas. Ir to reikia taip pat ir visuomeniai. Tam, kad būtų sutrasta pusiausvyra, nes visuomenė visada turi kažkas tai prižiūrėti, kontroliuoti, kaip kad sakė Ciceronas. Kasgi prižiūrės prižiūrėtojus. Taigi aš dėkoju Jums ir norėčiau palinkėti sėkmės. Pirmininkė, ponas Bulio. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ombudsmenui už atliktą darbą, už tą konstruktyvų darbą teikiant atsakymus Europos piliečiams. Aš labai trumpai porą klausimų norėčiau užduoti. Jūs sakėte, kad 66 procentai e, klausimų yra uždaromi tais pačiais metais. Norėtume sužinoti tie 30 per vienerius metus 66 procentai išnagrinėjami, o 34 procentai per kiek laiko yra išnagrinėjami prašymų. Na ir dabar e, Europos ombudsmeno tinklas, kaip veikia, kaipgi viskas veikia tose šalyse, kuriuose nėra vietos lygmenių atstovo. Ir ką jūs darote tam, kad mes šiuose šalyse turėtume atstovą, kuris priklausytų ombudsmeno tinklui. Juk galbūt kartais tose šalyse ir dėl to užsitęsia e, klausimų nagrinėjimo laikas. Ačiū dabar žodis ponui Bostinaru. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, ombudsmenė, ponė Mondiūros, aš labai džiaugiuosi e, galėdamas jūs pasveikinti čia mūsų komiteto posėdėje, jums pristatant e, ataskaitą. Na, jūsų ataskaita tik tai patvirtina mūsų norus, mūsų pageidavimus. Europos ombudsmenas, ko gero, yra patikimiausia institucija visoje Europoje. Ir ko gero, tiek Europos parlamentui, tiek paprastiem piliečiam taip yra. Ir štai dabar kartais dabar dažnai e, abejojama tiek nacionalinių, tiek Europos institucijų patikimumu, o jūsų veikla vertinama teigiamai ir tai yra jūsų bei jūsų darbuotojų nuopelnas. Norėčiau su tuo jūs ir pasveikinti. pasveikinti. Na, o dabar norėčiau paklausti, kaip esate pasirengę ateityje bendradarbiauti su nacionaliniais ombudsmenais. Dabar pabandykime pasižiūrėti į tris situacijas, tris pavyzdžius. Štai pavyzdžiui, Bulgarijos e, ombudsmeno veikla buvo labai teigiamai įvertinta. Rumunijos e, ombudsmeno veikla taip pat labai teigiamai buvo mūsų komitete įvertinta, buvo pabrėžtas lankstumas šio ombudsmeno. Na ir taip pat mus asmeniškai labai sujaudino Lenkijos ombudsmenas savo asmeniniu įsitraukimu e, į, ir labai atsidavusiu įsitraukimu į darbą. Ką jūs esate pasirengę padaryti tam, kad visi Europos ombudsmentai e, siektų tam tikrų kokybės standartų? Na, be jokios abejonės mes galime jūs tik tai pagirti jūsų atliekamų darbų, tačiau turiu pasakyti, kad uh, veiksmingiausia sistema, ko gero, yra diktatoriška sistema. Na, o ombudsmeno institucijai kaip demokratinė institucija reikalingas finansavimas. Man atrodo, kad Europos parlamentas protingai pasižiūrės į šį klausimą ir pakankamai lėšų skirs šią instituciją, juo labiau, kad piliečių akise jūsų darbo veiklos rezultatai yra labai teigiamai vertinami. Dėkoju, sako pirmininkė, niekas daugiau neprašo pasisakyti. Taigi dabar, ponė Diamanduros, jums žodis tam, kad atsakytumėte į visus pasisakymus. Thank you, Madam President. <clears throat> Let me just... Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite tik tai pasakyti, kad visų pirma noriu padėkoti parlamentaram, kurie pasisakė, taip pat noriu padėkoti komisijai už iš tikrųjų tuos visus labai dosnius komplimentus, kuriuos jie išsakė. Aš labai dėkingas už visą tai, už visus gerus žodžius. Ir be abejo, tai tik tai didina man atsakomybės jausmą tiek prieš šią instituciją, tiek prieš piliečius. Faktiškai aš visą laiką jaučiu, kad mūsų reikalavimų kartelė kyla aukštyn ir aukštyn, mes turime vis labiau stengtis, e, kad viską atliktume kuo geriau. Na, dabar pamėginsiu trumpai apžvelgti, kas buvo pasakyta. Dėl pana Kristensens e, pastabų iš tikrųjų dėkoju su pirma už šiltus žodžius ir galiu pasakyti, kad kadangi komisijoje dirba e, apie du trečdalį visų viešųjų tarnautojų, tai 53 e, procentai yra daug mažiau negu 66, kas būtų trečdalis. Iš tikrųjų, šiuo atžvilgiu komisija matyt veikia geriau negu vidutinė institucija. Taip pat man labai džiugu, kad E, viešosios tarnybos principai ES e, e, tarnautojams skamba jum kaip naudingas, naudingas principų rinkinys, kuriuo jūs galite vadovautis Ir aš manau, kad iš tikrųjų būtų labai naudinga, kad jeigu jums taip pat parengtumėte trumpą, na, kad ir vieno puslapio kažkokį tai pareiškimą, kas tikrai padėtų jūsų tarnautojams e, spręsti tas kasdienės dilemas, su kuriams jie sudarė savo kasdienėje veikloje. Taigi aš manau, kad tai iš tikrųjų būtų geras būdas žengti prieki ir aš galiu tik tai visus paraginti e, vadovauti šiais principais. Pane Sinclair, noriu padėkoti už komentarus. Aš tikrai labai vertinu jūsų atvirumą. Užduodančios klausimus aš pamėginsiu atsakyti į kiekvieną klausimą. E, ta kategorija kiti lentelėje, kurioje kalbama apie e, šalių pasikeisimą geografiškai, kalba apie dvi kategorijas. Viena yra kategorija skundų, kuriuos gavome iš ne ES narių, iš kitų valstybių. Uh, Kitas, kita eilutė kalba, arba kita kategorija kalba apie e, tuos skundus, kurie tiesiog e, nėra identifikuotini. Jos negalima priskirti tai ar kitai valstybei. Taigi juos mes įtraukime į tą stulpelį, į, į tą eilutę kiti. Taip pat turiu Jums pasakyti, kad aš na kiek galbūt ir dvėjodamas, bet turiu sutikti su Jumis dėl to fakto, kad e, Europos ombudsmenas nėra pakankamai žinoma institucija Junktinėje karalystėje. E, jūs paklausite, ką aš ketinu daryti šio klausimu. Na, vienas dalykas, kurį aš jau esu padaręs per šios darbo metus, aš laikiausi e, labai intensyvių ryšių su e, sveikatos ir e, sveikatos paslaugų tarnyba. E, Pone Ibrahim e, buvo labai sėkminga ombudsmeno atstovė jūsų šalyje. Ir e, man belieka tai palinkėti ir padėkoti jai ir padėkėti sukaro pasiekmės esančią darbą. Aš taip pat lankiausi Junktinėje karalystėje, aš daug esu lankęsis, dalyvavęs e, Britų ir Airijų ombudsmenų asociacijos veikloje, kuri dabar pervadinta į tiesiog ombudsmenų asociaciją ir kuri yra na, bene didžiausias ir tankiausias ombudsmenų tinklas pasaulyje. E, ir galiu pasakyti, kad tiek pagal apsilankimų skaičių, tiek ir, apie, tiek ir kalbant apie vizitų intensyvumą, e, galėčiau pasakyti, kad jūsų šalis skiriu didžiulį dėmesį. Ir mums, sakyčiau, pavyko išlaikyti e, gana didelį, užsitikrinti gana didelį, gana aukštą palaikymą, ypatingai taip pat per e, Junkinės karalystės ombudsmeno instituciją. Aš, ponė Siklė, sunkiai įsivaizduoju, kaip aš galėčiau panaudoti parlamentarus Ehm, kad jie propaguotų e, žinias apie ombudsmeno instituciją. Iš tikrųjų, e, aš esu atskaitingas parlamentarami, negaliu naudotis jais. Be abejo, aš esu pasirengęs, jeigu reikia jums ar e, bet kuriems kitiems jungtinės karalystės parlamentarams pasiūlyti savo paslaugas, jeigu jiems reikia supažindinti jungtinės karalystės piliečius su Europos ombudsmeno institucija ir jos veikla. Na ir galiausiai, kalbant apie biudžetą, noriu padėkoti tiek e, panas Salvrakos, tiek panas Besnaru už tai, kad jie iš dalies užbėgo už akių mano atsakymų jums. Tačiau noriu pasakyti štai ką. Be abejo, kalbant apie biudžetą, lengviausias sprendimas, ko gero, būtų paimti gautų skundų skaičių ir padalinti biudžetą, e, išmatuojant, kiek maždaug tenka vienam skundui išnagrinėti. Tačiau leiskite jums pabrėžti, kad e, E, be tų 2500 su viršum, aš e, galiu pasakyti, kad mums pavyko pagelbėti 22 tūkstančiams e, kitų piliečių ir jeigu jūs padalytumėte biudžetą dar iš 22 tūkstančių, tai jau tektų gerokai mažiau vienam skundui ir vienai bylai, negu jūs paskaičiavote. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad aš E, šiaip esu laimingas, jog man pavyko išpildyti šio komiteto ir šio parlamento reikalavimą ir e, mums pavyko sumažinti neprimtinų skundų skaičių beveik 20 procentų panaudojant savo interaktyvų vadovą. Taigi tas mažesnis suskundimų skaičius, tiesą sakant, yra būtent e, sėkmės rodiklis, jog mums pavyko sumažinti nepagristų nuskundimų skaičių ir geriau išnagrinėti pagristų skundus. Ir e, kalbant apie jūsų pastabą dėl taupimo priemonių, vėlgi norėčiau atsakyti tris dalykus į jūsų pastabą. Per pastarsius tris metus ombudsmenas turėjo tris E, na ir per tris e, metus praktiškai mes neviršijome 0, e, kažkeliolikos procentinių ribų biudžeto didinimo. Vienais metais tai buvo 0,10, kitais metais, vienais metais turiu pripažinti, buvo 0,18. Bet kuriuo atveju mes tikrai stengiamės išlikti, dirbti nedidindami biudžeto. Parlamentas be abejo priėmė sprendimą, kad ombudsmens turi persikelti į naujas patalpas tam, kad uh, E, dabartinės patalpas būtų galima panaudoti e, įsteigiant Europos e, tautų, ES tautų muziejų. Ir mūsų persikėlimas be abejo buvo susijęs tam tikrų biudžeto padėjimu, kadangi naujose patalpose mes privalome mokėti didesnius pinigus tiesiog patalpų nuomai, gerokai didesnis. Tačiau tai buvo parlamento sprendimas. Istoriškai šiaip parlamentas padėdavo um, E, ombudsmeno institucijai, taip pat e, suteikdamas galimybę naudotis buhalterio paslaugomis. Tačiau dabar mus informavo, jog e, dabartinis buhalteris nebegalės padėti Europos ombudsmenui, nes turi perimti kitas pareigas ir dėl to mes turime samdyti savo buhalterį, savo finansininką, kuris e, leis mums sėkmingai tvarkyti savo institucijos biudžetą. Ir tik tai tai e, e, yra susijęs su personalo pagausėjimu, kaip jūs pastebėjote savo pastabose. Toliau, kitą pranešėją norėčiau pas, Pone Aukin, taip pat norėčiau padėkoti už jos pastabas e, dėl ombudsmeno veiklos. Na, aš galiu tik tai pakartoti jūsų žodžius, kad e, kalbant apie tai, kad kaip būtų galima paaiškinti didelius nusiskundimų skaičius iš vienos į kitos valstybės galima interpretuoti labai įvairiai. Iš tikrųjų, kartais galima pasakyti, kad e, didelis skundų skaičius e, byloja apie ypatingai šitas problemas. E, ir vėlgi čia galima kalbėti apie absoliučius skaičius ir apie santykinius skaičius. Pavyzdžiui, iš Ispanijos gaunama daug skundų Tačiau e, pagal gyventojų skaičių šalis daug mažesnė negu, sakykime, Vokietija, nors turiu pasakyti, kad kai kuris atvejais e, Ispanijos skundų skaičius viršijo vokiečių skundų skaičių. Ir ne todėl, kad Ispanai būtų kažkokie tai bandekliai ar e, būtų linkę skūstis iš principo, tačiau reikia pasakyti, kad Ispanija taip pat turi labai gerai išvystą ombudsmeno institucijų tinklą, ne tik tai šalies mastu, bet ir regionų mastu ir dėl to jie labai aktyviai naudojasi šiems paslaugomis. Kalbant apie Europos teisę. Uh, Taip pat jūs puikiai suprantate, kokia yra ombudsmeno rolė. E, mano įgaliojimai, mano atsakomybė yra taikyti tai, ką priema jūsų institucija. Tai yra, kai statymų leidėjai priima kažkokį tai teisės aktą, mes turime prižiūrėti, kad jis būtų vykdomas. Ir e, jeigu e, Europos įstatymų leidėjai priims kažkokį tai administracinį teisės aktą, tai be abejo, menas toliau vadovausis šiuo teisės aktu ir mes be abejo e, vyksime iki bet kurį kitą Europos teisės aktą. Tai yra laikysim, kad tai yra e, bent jau minimalus standartas, kaip žmonės turi elgtis, o be to, prie to mes taikysime kitus etikos principus, kurie galbūt papildo įstatymą ir kelia kartelę šiek tiek aukščiau. Bet kuriu atveju e, mes šiuo atveju privalome gerbti pirmiausiai įstatymų leidėjų sprendimus ir nuomonę. Dar galų galę aš galiu tik tai e, pritarti Jums, kad e, ne tik tai piliečiai, bet ir administracija bei pačios institucijos e, laimi, jeigu egzistuotų įstatymiškai tvirtinti kažkokie tai taisyklės ar reglamentai. Na ir pan Salfrankos taip pat galiu pasakyti, kad mes galim kalbėti vieną bendrą kalbą. Aš įrodyta. Ačiū už tai, kad jūs sakote, kad į mane vis dar žiūrite kritiškai. Be jokios abejonės aš to ir tikiuosi iš Europos parlamento narių, kai e, jiems pristatau savo ataskaitą. Ir kito netgi ir negalėčiau tikėtis. Dėkoju Jums už tai. Na, galbūt aš nekomentuosiu Jūsų komentarų dėl dabartinės uh, politinės situacijos, nes Europos ombudsmenas neturėtų komentuoti tokių dalykų. Pasakysiu tik tai, jog pritariu tam, kai, kad, kai sakote, kad teisingumo jausmas yra visai kitas dalykas, negu kad vykdyti teisingumą. Na ir Čia taip pat legalumas ir tinkamas administravimas galėtų būti tuo pačiu principu išskiriami. Na, dėkoju Jums už tą informaciją, kurią patikėte kalbėdamas apie biudžetą. Dabar ponė Sinkler. Atsakysiu. Dėl laiko, kuris yra skiriamas e, klausimams išnagrinėti, tai pasakysiu, kad e, situacija yra tikrai gana nebloga, nes per pastaruosius trejus metus mes sugebėjome sumažinti vidutiniškai vienam klausimui skiriamą laiką. Dabar vidutinis laiko tarpas yra 9 mėnesiai. Na ir dar pasakysiu, kad e, septintajame dešimtmetyje praėjusio amžiaus buvo išleista gana e, didelio dėmesio susilaukusi knyga, kuri vadinosi Kaip e, meluoti statistiniais faktais. Taigi aš jau sakiau, kad vidutinis laikotarpis yra 9 mėnesiai, bet yra tokių atvejų, kuriuos išnagrinėjame per 3 mėnesius, bet yra ir tokių atvejų, kuriuos nagrinėjame pusantrų metų. Na, bet pasakysiu, jog 55 procentai klausimų yra iki vienų metų nagrinėjami. Na ir mes palaipsniškai nuo 2008 metų pradėjus taikyti naujasias procedūras, greitiname klausimų nagrinėjimą. Dabar antrasis jūsų klausimas. Kaip aš palaikau ryšius tuo atveju, kai nacionalinis ombudsmenas neegzistuoja šalyje konkrečioje. Na, aš pasakysiu, kad nacionalinis ombudsmenas egzistuoja tik tai Italijoje. Vokietijoje yra peticijų komitetai arba federalinių, arba žemių lygių. Na ir taip pat dar yra 4-5 žemės lygmens ombudsmenai bet su jais mes turime specialų susitarimą ir taip tiesiogiai pagal jį dirbame. Italijoje dėja problema yra opesnė, nes Italija yra vienintelė ES valstybė, kurioje nėra dabar pasitaiso kalbėtojas e, nacionalinės e, neteisminių ginčių sprendimo institucijos. Aš maždaug dešimt kartų jau laikiaus, lankiausi Italijoje ir skatinau priimti įstatymą. E, Šią linkme prieš porą metų su prezidentu Napolitano šiuo klausimu kalbėjome. Na ir dabar iš visos turimos informacijos atrodo, kad dabartinė vyriausybė būtų labiau linkusi e, imtis tokių veiksmų. Na ir aš dabar turiu informacijos, kad gali jau greitai Romoje tai ir nutikti. Dabar vietos lygmens e, ombudsmeno institucija buvo panaikinta Italijoje, regionų institucijos yra paliktos. Ir štai vienuo, iš 20 regionų 11 regionių ombudsmenų tik tai dirba. Taigi spragų yra tikrai nemažai ir aš esu pasirengęs teikti visokiojo pagalbą tam, kad būtų, to, kad būtų ištaisyta ši padėtis. I I... Toliau atsiprašau, kad dėl techninių problemų praleidau jūsų pasisakymo pradinę dalį, bet manau, kad klausimus vis tiek išgirdau sėkmingai, taigi noriu padėkoti bent jau už tą dalį, kurią sėkmingai išklausiau. Dėkuoju Jums už tą aukštą įvertinimą, kurį jūs teikite ombudsmeno institucijai. E, Na ir e, Be abejo, vėlgi šitie pagyro žodžiai, komplementai tik tai stiprina mūsų atsakomybės jausmą, kad mes turime savo darbą deramai atlikti. Kalbant apie jūsų pirmąjį klausimą, kaip aš sąveikoju su nacionalinio ombudsmeno institucijomis. E, kad geriau paaiškinčiau, ką mes veikime. Vėlgi galiu pasakyti, kad pagrindinė priemonė yra Europos ombudsmenų tinklas ir mes pasinaudojame be abejo šio mechanizmo reguliariai, dalindamėsi geriausią praktiką, taip pat e, kartais nukreipiame e, dalį skundų nacionaliniams kolegoms arba perimame iš jų kai kurios e, skundus. Taip pat papildomai mes e, sulaukėme įvairiausių paklausimų iš mūsų nacionaliniu mastu dirbančių kolegų dėl Europos teisės akto. Taigi yra įvairių bendradarbiavimo būdų tam, kad mes pasiekmėm e, dviejopus tikslus. Visų pirma, kad būtų e, valstybės narėse geriau suvokiama Europos teisė. Ir mes suprantame, kad vėlgi Europos teisė valstybės narėse yra kasdienė realybė. Taigi e, ji turėtų būti nuolatos turima menyje, net ir žemės lygmenyje. Ir kita vertus, E, taip pat e, ir savo kolegas, ir teismų institucijų atstovus. Mes nuolatos stengiamės informuoti, ką mes darome. Jūs paminėjote savo šalį, Bulgariją. Aš sakyčiau, kad Bulgarija dabar iš tikrųjų turi puikų naują ombudsmeną, su kuriuo mes labai puikiai bendradarbiaujam. Ir jisai e, dabar ryštingai nusteikęs reformuoti savo instituciją. E, Galiu pasakyti, kad, dar, e, kad 2013 metą mes taip pat prisėmės įsipareigojimą ponu Janku aplankyti jo šalį ir e, ypatingai noriu pasinaudoti tuo, kad ponas Janku yra naujas Rumunijos paskirtas ombudsmenas. E, taigi man belieka tai pasidžiaugti, kad jis yra be galo energingas, imasi naujų iniciatyvų siekdamas, jog jo institucija taip pat būtų geriau žinoma ir tarp Rumunijos piliečių. Tokiu būdu mes E, bendradarbiaujame ir veikiame. Na ir e, jums, kaip ir pan Silavrakos, noriu padėkoti už na, e, komentarus dėl biudžeto. Noriu atsakyti jums, kaip ir pan Sinclair, jog vėlgi šiuo atveju biudžeto didinimas buvo parlamento sprendimas. Mes patys to neprašėme. Iš tikrųjų, per keletą pastarųjų metų mes patys dirbame su biudžetu, kuris beveik nebuvo didinamas. Ačiū labai. Grazie, Mr. Diamandūros, per eh, il suo intervento. Ačiū, ponė Diamandūros. Norėčiau padėkoti visiems diskusijoje dalyvausiems kolegos. Esu tikra, kad tikrai e, išgirdote jūs įkvėpsiančių minčių, na bent jau mane tai tikrai e, įkvėpsiančių minčių buvo. Taigi dabar kitą kartą susitiksime Liepos mėnesį ir mūsų komitetas galės būtent Liepos mėnesio sesijos metu aptarti su jumis susijusius klausimus. Na, dabar kol kas dar ombudsmeno nepaleisime, nes e, kaip tik e, pagal sekantį darbo tvarkės punktą jis turėtų pristatyti specialiąją ataskaitą, numeris 191-2010. Ir tai yra klausimas susijęs su vienos oro uostu. Iš karto ponui Diamandūros žodis. President. Kągi, ačiū pirmininkė dar kartelį už suteiktą žodį. Noriu padėkoti Jums už suteikta galimybė trumpai pasisakyti dėl mūsų ilgalaikio sutarimo, už kurį taip pat esu dėkingas, jog Europos ombudsmenas turėtų pristatyti jums kiekvieną kartą, kada jis ir parengė ir paskelbė specialų pranešimą parlamentui. Specialusis e, pranešimas, sakyčiau, yra na, vienas iš paskutinių ir galingiausių ginklų e, ombudsmeno arsenale. E, mano sprendimai be abejo nėra teisiškai privalomi, mes veikiame stengdamėsi pateikti pagrystus, protingus argumentus. Kai kuris atvejais taip pat pasitelkėme viešąją nuomonę, viešumą ir suomės spaudimą tam, kad būtų laikomasi mano rekomendacijų. Ir tik tai labai nedaug tų specialiųjų pranešimų, kuriuos ambusmenas yra pateikęs parlamentus, tai yra 18 specialiųjų pranešimų per 16,5 metų, sakyčiau, yra puikus įrodymas, e, jog es institucijos e, daugumoje atveju labai sėkmingai bendradarbiauja. Dalis bendro konteksto yra tas faktas, jog ombudsmenas taip pat e, turi galimybę pateikti parlamentui specialią e, ataskaitą. Ir e, jeigu nepavyks su... E, vien tas žinojimas, jog jeigu nebus laikomasi ombudsmeno rekomendacijų, kitas žingsnis gali būti specialusis pranešimas arba specialioji ataskaita parlamentui, e, dažnai leidžia padaryti tam tikrą spaudimą institucijom. Ir vėlgi noriu pasakyti, kad tą specialią ataskaitą mes nepiknaudžiavame, tačiau kai kuriais atvejais iš tikrųjų pasinaudojame, ypač šiais klausimais, kur parlamentas gali prisidėti ir padaryti tam tikrą spaudimą. E, kalbant apie specialiuosius pranešimus, e, e, šiuo atveju ombudsmanas vertina specialias procedūras ir galimybę. Tačiau aš taip pat noriu pabrėžti, jog ombudsmenas teikdamas specialias ataskaitas visada laikosi principo, jog teisė kreiptis į ombudsmeno instituciją yra neatsiejama piliečių teisų dalis ES ir įrašyta į žmogaus teisų hartiją. E, e, dėl viso to, ką aš pasakiau, specialiai pranešimai ir parlamento reakcija drauge bendroje bendro kombinacijoje iš tikrųjų yra gana svarbus ramstis, kuris palaiko ombudsmenų institucijos veiklą. Ir turiu pasakyti, jog dabar vėliausias toksai visus pranešimas e, buvo vėlgi mano pranešimas E, dėl bylos numeris 2591, kuri e, buvo 2010 metais inicijuota, e, komisija šiuo atveju nesėmė veiksmų sureaguoti, jog Austrijos valdžios institucijos įsivėlė į interesų konfliktą. Ir dėl to šios pranešimo aš siekiau parlamento pagalbos, kad uh, jis padėtų priversti komisiją išspręsti šį interesų konfliktą ir e, užtikrintų, jog būtų laikomasi peržiūros procedūrų. E, kontekstas yra toks, jog vienas oro uostas turėjo būti plečiamas per e, keletą statybinių projektų, kuriems leidimus išdavė Austrijos valdžia. Ir aš žinau, kad Europos e, e, teisė įpareigoja valdžios institucijas atlikti poveikia aplinkai vertinimus e, projektams prieš duodant sutikimą vykdyti tokius projektus. 2006 metais 27 e, piliečių iniciatyvos e, kuriuose buvo pasakoma, jog vienos oro uosto plėtra veikiausiai turės neįgiamų pasiekmių. Baigėsi tuo, jog komisijai buvo paduotas skundas, jog Austrijos valdžios institucijos netliko privalomo poveikia aplinkai vertinimo e, dėl šio projekto. Komisija iš tikrųjų nustatė, jog tokio poveikia aplinkai vertinimo nebuvo atlikta, tačiau iki to laiko projektas buvo beveik įgyvendintas, todėl komisija pritarė Austrijos valdžios institucijoms e, ir susitarė, jog jinai neinicijuos pažydimo procedūros, e, be abejo, keldama sąlygą, jog tai yra atsisakys, e, kel, atsisakys toliau um, plėtoti pažinimo procedūrą, jeigu Austrijos valdžios institucijos retrospektyviai įvertins darbų poveikį aplinkai. Tačiau uh, skundų pateikėjai neliko patenkinti tuo, kaip uh, buvo atliktas tas retrospektyvus uh, poveikį aplinkai vertinimas, dėl to jie kreipėsi į mūsų instituciją. Peticijų pateikėjai teigia, jog valdžios institucijos, kurios e, buvo atsakingos už poveikio aplinkai vertinimą, vykdymą ir įvertinimą, patys ir išdavė tuos e, leidimus. Todėl nebuvo laikomas nacionalinių procedūrų ir gal labiau Europos atinkamų direktyvų reikalavimų. Jie taip pat kritikavo tą faktą, kad e, valdžios institucijos atsakingos už retrospektyvų poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat išdavė kai kuriuos statybų leidimus šiam projektui. Na ir e, išanalizavęs skundą, aš e, palaikiau skundą pateikėjų nuomonę, jog iš tikrųjų čia galėjo būti interesų konfliktas. Todėl kyla klausimas, kodėl e, komisija nepareikalavo Austrijos valdžios užtikrinti, jog visos reikiamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo tinkamai atliktos. Aš taip pat e, palaikau tą kaltinimą, jog šiuo atveju buvo akivaizdus interesų konfliktas ir galiu teikti, jog komisija neužtikrino, kad būtų tinkamas, būtų atlikęs tinkamas poveikio aplinkai vertinimas. E, procedūra tuo metu vyko ir komisija pareiškė, kad jinai uždarys mm, pažeidimo bylą tik tai tada, kada įstikins, jog Austrijos valdžios institucijos ėmėsi visų reikiamų žingsnių. Tačiau jinai e, nusprendė Taigi mes nusprendėme, jog tuo metu nebereikia imtis jokių papildomų priemonių, nes komisija pažadėjo atsižvelgti į mūsų rekomendacijas. Tačiau 2010 e, metais e, skundo pateikėjai kreipėsi į mūsų instituciją dar kartą, pasakė, komisija taip nieko ir nesėmė prieš Austrijos valdžią. Todėl mes nusprendėme vykdyti antrąjį tyrimą, e, kurio metu išnagrinėjome komisijos medžiagą, komisijos bylas šio klausimu. 2011 m. Liepos mėnesį mes patikėme rekomendacijas komisijai. E, išanalizavęs bylas, aš iš tikrųjų nustačiau, kad komisija nesėmė jokių tolesnių priemonių e, dėl šių iškeltų problemų. Nieko nebuvo tose bylose, jo komisija kaip nors raštu e, aptarė su Austrijos valdžia skundo pareiškiai išdėstus faktus. Aš galiu priminti, jog pirmasis tyrimas buvo uždarytas E, nesiemus tolesnių priemonių vien todėl, kad komisija mane patikino, kad komisija nutrauks e, pažeidimo procedūrą tik tai tada, kai įsitikins, kad e, Austrijos valdžios institucijos e, visokiojopai įvertino galimą statybos projektų poveikį. Taigi aš laikiau, kad komisija e, matyt tinkamai ir e, atliks visą tai, ką jinai pažadėjo padaryti, tačiau vėliau teko konstatuoti, jog e, skundo pateikėjų nuogastavimą, jog bus įvėlęs rimtas interesų konfliktas, pasirodė pagristi. E, mes palaikėme ryšius su Austrijos auditojų rūmais ir e, paaiškėjo, kad panašios e, procedūros pagal Austrijos įstatymus labai menkai tikėtinus. Taigi man teko primti, teko padaryti išvadą, jog komisija E, nesugebėjo įgyvendinti pirmojo tyrimo rekomendacijų. Ir todėl e, mes pakartotinai rekomendavome komisijai, kaip galima greičiau e, užtikrinti, jog visas e, tinkamas poveikio aplinkai vertimo procedūros būtų atliktos. Tačiau e, komisija vėlgi nesugebėjo sėkmingai užtikrinti e, poveikio aplinkai vertinimą, e, taip pat e, to, jog galbūt nenumatyta galimybė piliečiams e, paprašyti peržiūrėti procedūras. Ir tai reiškia, kad komisija arba nematė reikalo nustatyti, ar būtų įmanoma atlikti retrospektyvaus poveikia aplinkai vertinimo peržiūrą nepriklausomas institucijose, piliečių institucijose. Arba e, bent jau komisija nebuvo įstikinusius, jog e, tam e, yra reikalo. Tai rodo daugybę prasilenkimų su gero valdymo principais. Komisijos nuomonė parodė, jog ne vieną kartą buvo nesugebėta įgyveninti mūsų patiktų rekomendacijų. Komisija paprasčiausiai E, pasakė, kad e, teisinės valstybės principai pareigoja Austrijos valdžią atlikti reikiamas procedūras. Tačiau Austrijos valdžios institucijos e, nekarta pažeidė šios principus, kadangi jie davė statybų leidimus e, ne atlikę poveikia aplinkai vertinimo procedūrų, todėl komisijos argumentai nebuvo tikinami. E, tokiu būdu aš E, parengė specialią ataskaitą parlamentui, raginamas parlamentą kreiptis į komisiją ir priversti peržiūrėti savo požiūrį dėl, dėl skundų susijusių su pažeidimais, plečiant e, vienos oro uostą. Tai reiškia, kad komisijos tolesni veiksmai dėl pažeidimo procedūros turėtų primti domen e, vietos valdžio, nacionalinės valdžios e, pareigą, visų pirma, e, numatyti peržiūros procedūros galimybę skundų pateikėjams ir taip pat e, išspręsti E, interesų konfliktą, kuris susijęs su direktyvos 85-37 e, taikymu. Ačiū, ponai Diamanduras. O dabar žodis komisijos atstovui. Na? Tai Thank you, Madam Chair. Thank you, Mr. Ombudsman. <clears throat> Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui ombudsmanui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad tarp komisijos ir ombudsmeno buvo geras bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, mūsų komunikate dėl įgyvendinimo mes esame perėmę kai kurias idėjas iš ombudsmeno, dėl ombudsmeno tinklo. Vis tik reikia pridurti, kad mes dar, dar nesutarėjome dėl kai kurių klausimų. E, dar mums išlieka kai kurių klausimų dėl kai kurių dalykų ataskaitoje. Ir aš norėčiau, kadangi atitinkami procesai prasideda parlamente, norėčiau akcentuoti kelis momentus. Visų pirma, dėl dviejų dalykų, dėl kurių daugiausia ir diskusijos ir sukos, sukasi, pažiūrėjau, dėl Austrijos. Visų pirma, kokia yra pažeidimo procedūros vertė, kai pažeidimas padarytas prieš daug metų. Ir antras toks dalykas būtų, koks skirtumas būtų tarp poveikio įvertinimo direktyvos numatytų prievolių, ką komisija gali pareikalauti, kad būtų įgyvendinta, ir valstybių narių pareigų. Ir aš dėl pirmo klausimo norėčiau pasakyti, kad eina kalba apie nedidelius projektus, pavyzdžiui, automobilio stovėjimo aikštelė ar uh, kažkoks bokštas be apšvietimo sistemos. 99 metais pradėtas tas projektas, o skundas gautas 2006 metais. Štai kokia situacija. Skundo pateikėjai galėjo kreiptis į Austrijos teismą. Mm, kiti skundo pateikėjai pateikę skundą dėl šio oro uosto iš tikrųjų yra pateikę C 4811 e, bylą Europos teisingumo teisme, taigi yra ir kitų kelių spręsti tokius e, ginčius. Yra pagal poveikio vertinimo direktyvą, pavyzdžiui, padaryti pažeidimai statant pastatus kai kurios. Ką reikia daryti? Yra čia pora variantų. Vienas variantas būtų iš valdžios išsireikalauti, kaip galima daugiau kompensacinių priemonių taikymo. Uh, Antras kelias gal būtų kreiptis į teismą, reikalauti, kad leidimai būtų anuliuoti ir reikalauti, kad e, to, tos visos investicijos būtų nugriautos pašalintos. E, tokia būtų pažeidimo procedūra, e, procedūros padarinys toks. Čia, aišku, gal ekstremalus būtų variantas, tačiau ketvirtadienio uh, komisijos sprendime, jūs matote, kad mes, pavyzdžiui, galvojame apie tokias sankcijas prieš vieną rytų Europos valstybę dėl vėjo turbinų statybos. Taigi, jurisprudencijoje egzistuoja tokie variantai ir mes galime jais pasinaudoti. Aš manau, kad reikėtų siekti visų pirma, kaip galima, didesnės kompensacijos iš Austrijos valdžios. Ir čia. Mm, kalbant apie ombusino poziciją, mes norėjome ekspost fakto e, įvertinimo, uh, dėl situacijos, kurios jau nebegali atstatyti. Ir aš taip suprantu, jūs kritikuojate mus, kad mes nepakankamai padarėme, kontroliuodami tą ekspostį vertinimą. Bet mes galvojame, kad teisės aktai, kokie galioja dabar, neleido mums eiti toliau. Dabar dėl prieigos prie teisingumo, dėl peržiūros kaip jūs paminėjote savo ataskaitos 53 punkte, būtų buvę sąžininga užtikrinti galimybę kreiptis į teisingumo sistemą, tačiau mums, mums taip netrodo. Negali pakeisti um, civilinio, civilinio proceso ar baudžiamo proceso kodekso taisyklių vien dėl to, kad kažkas būtų teisinga. Ir Austrija tikrai negalėjo savo taisyklių um, pasukti, pakreipti palankiau. Tai yra, jie turėjo taikyti tokias taisyklės, kokios jos yra. Ir poveikio įvertinimo nuostos nereglamentuoja tokių dalykų. Gaila, aišku, kad taip yra, bet jeigu įsigilintumėm, jeigu teismas ar aukštesnė institucija anuliuotų, pavyzdžiui, leidimą ar panašų dalyką, tai faktiškai sprendimas grįžtų išdavus institucijai. Pavyzdžiui, jeigu teisingumo teismas panaikintų bendrojo teismo sprendimą, tai jisai, tas, ta, ta byla grįžtų bendrajam teismui. Aš sutinku, kad situacija nėra optimali, tačiau kaip mes interpretuojame poveikio įvertinimo direktyvą, uh, mes tikrai negalėjome nieko daugiau padaryti, kaip tik tai atkreipti valdžios institucijų dėmesį į šį klausimą ir mm, jūs pažymite ataskaitoje, kad tai buvo padaryta, mes kreipėmės į Austrijos valdžią, bet daugiau mes nieko negalėjome padaryti. Ir dar vienas dalykas, ką aš norėčiau paaiškinti dabar galvojant apie ateitį, aišku, galvojant apie parlamento pranešimą. 57 punkte jūs keliate klausimą dėl to, kad mes naudojamės jau nauja poveikio įvertinimo procedūra, vertinant situaciją dėl trečio pakilimo tako. Uh, Klausite, kodėl taip yra? Mes galvojame, kad iš tikrųjų tas poveikis, poveikio vertinimas dėl trečiojo um, pakelimo tako iš tikrųjų um, apskaičiuos ir pirmų dviejų projektų poveikį, įskaičiuos jį taip pat. Tai mes galvojame, kad tai yra svarbu, vertinant, ką tas naujas poveikio įvertinimas reikš, iš teisinio požiūrio taško taip. Uh, bus ir ankstesnių projektų toks kaupiamasis poveikis įvertintas, bet lygiai taip pat, kaip tarkim su vėjo turbinų situacijos įvertinimu Rumunijai, juk turi visų pirma įvertinti ir esamo turbino daromą poveikį ir iš institucinio ir iš faktinio požiūrio taško. Tai turi būti padaryta ir mes palaikome daryšius su to šalies valdžia. Ir norime užtikrinti, kad tikrai, kai jie atliks dabar vertinimą, būtų atsižvelgta ir į ankstesnių projektų poveikį. Aišku, svarbiausias poveikis yra triukšmas. Tai, kas daugiausia paliečia piliečius, tai yra triukšmas. Ir Austrai tikrai labai rimtai žiūri į poveikio vertinimą mūsų manimu. Ir netgi gal lengviau yra įve, paskaičiuoti trečio pakelimo atako poveikį nei a, o, stovėjimo aikštelės poveikį. Bet mes tikrai rūpinamės, kad Austrijos valdžia tinkamai atliktų savo darbą ir kas žmonėms yra svarbiausia, tai yra kokį triukšmą kels naujai kylantis nusileidžiantis lėktuvai. Uh, Taigi jūs teisingai išaiškinate kai kurias problemas, bet mes norime pasakyti, kad mes negalėjome naiti daugiau, nei mums leido įstatymas. Mes palaikėme atitinkamus ryšius su, su skundo patekiais ir su jumis. Galbūt buvo kažkokių trūkumų, už kuriuos mes atsisa, atsiprašome, tačiau e, tikrai vertinant iš pažeidimo procedūros požiūrio taško mes daugiau nieko negalėjome padaryti. E, e, Ačiū komisijos atstovui. Taip pat norėčiau padėkoti dar kartą ir ombudsmenui. Na, atrodo, kad daugiau prašančių žodžio nebėra. Pone Bostinaru, dar prašom Jums. Like in Shakespeare, with the answers. Kaip ir Šekspyro atveju, kai gavome papildomos informacijos, dar mums kilo po to papildomų klausimų. Pirma, ponas ombudsmenė, jūs paminėjote, pavyzdžiui, vieną atvejį. Mūsų atveju čia tikrai aiškiai būtų atvejs tyrimui. Kodėl? Todėl, kad eina kalba apie poveikio aplinkai įvertinimo patikimumą ir galiojimą, jeigu tokį įvertinimą atlieka investuotojai. Visais kitais atvejais, kai pasidarytumėm po Europą, jeigu yra tokių atvejų, matome, kad tai yra interesų konfliktas. Ir tikrai kyla klausimas dėl tokio poveikio aplinkai vertinimo, kurį atlieka pasinvestuotojas patikimumo. Ir čia, pavyzdžiui, tarkim, kai kalbame apie Austriją, iš tikrųjų valstybė valstybinės institucijos labai tvirtos, jų visi santykiai su piliečiais yra tvirti, geras yra teisinio nuostatų įgyveninimas ir taip toliau. Tai jeigu ir čia net kyla problemų, tai kaip galima tada galvoti apie kitas valstybės, kuriuose valdžios institucijos dirba daug prašiau, pavyzdžiui, Taip, tikrai tada. Ačiū, Piter. Aš pradėsiu iš naujo tada savo pasisakymą. Uh, dėl Rumunijos. Tik tikrai, kaip tuo met mes galime pasitikėti, kad kitos valstybės, kur valstybės institucijos netaip tvirtai dirba, įgyvenins tinkamai taisyklės, nes mes puikiai žinome, kad dažnai nuostatos yra teisinės nuostatos geros, bet jų gyvenimas praktikoje kelia problemų. Taigi nu, aš noriu paklausti, kodėl mums dar reikia naujos direktyvos dėl poveikio aplinkai vertinimo? O štaigi todėl mes reikalavome naujos poveikio aplinkai vertimo direktyvos, kad yra tokių atvejų. Ir čia ir Rumunijos, ir taip pat žinau, ir Bulgarijos e, atveju, kur tiek daug problemų yra. Ir iš savo patirties. Mm, iš, iš ryšių su aplinkos generaliniu direktoratu galiu pasakyti, kad tikrai komisaro Potočnik ir jo visos administracijos pajėgumus reikia stiprinti. Uh, kad būtų galima tikrai įveikti tokias problemas, kurios yra realios ir svarbios ir um, dažnai labai um, svarstomos mūsų, tai yra peticijų komitete, kadangi mes gauname skundus dėl labai rimtų taisyklių pažeidimų. Aš labai sveikinu uh, ombudsmeno um, iniciatyvą šio klausimu, aš, aš sveikinu jūs su puikiai atliekumu darbu, darbu ir uh, vėlgi aš Galvoju, kad laikas atėjo dirbti su e, komisijos e, aplinkos generaliniu direktoratu ir komisaru Potočniku, nes tikrai reikia labai daug darbo čia atlikti. Koks, koks tikslas kažką daryti post factum, tai yra post mortem iš tikrųjų kažkas daroma. Jar. Kolega Jar. Ja, dank, mein, mein Einwurf. Ačiū. Gerbiamas ombudsmenė, kolega Buštinaru pailistravo labai sudėtingą problemą, su kuriame susidurėme. Net jeigu. Je, kai yra priimamas sprendimas pradėti statybos darbus, stambius statybos darbus, laikoma, kad E, laikomas yra visas, ta, visų standartų ir nustatytų reikalavimų. Tačiau, kaip matome, kartais nutinka taip, kad realiai taip ir nėra. Na, reikėtų mums kažkokios tai priemonės, kurios pagalba galima būtų veikti laiku, nes kai viskas pastatyta, tai per vėlų jau būna šaukštai po pietų. Na ir. Peticijų teikėjai kartais mums parodo, kad e, ne visada viskas realybėje taip idealiai vyksta ir ne visada yra laikomas reikalavimu. Uh, Taigi būtent todėl, gerbiamas ambautsmenė, piliečiai jūs kreipiasi. Per jūs prašoma komisijos nuomonės. Na, man atrodo, bendradarbiavimas tarp ombudsmeno ir komisijos, arba greičiau galbūt komisijos reakcija nebuvo pati geriausia šiuo atveju. Praėjo daug laiko Ombudsmenas e, nagrinėja teisės aktus, e, tuo tarpu į konkrečius reikalavimus visiškai nekreipiama dėmesio buvo. Na ir ko gero ombudsmenas neturėtų leisti tokiem dalykam nutikti. Reikia juk dėrėtis, tarpininkauti. Ir labai gerai, kad mes plenarnio posėdžio metu šį klausimą aptarsime. Na, tai be jokios abejonės gerai yra įsikišti konkrečiai į e, patį procesą, patį dialogą. Na, piliečiai, kurie kreipiasi jūs, ko gero, paskui jums užduos klausimų, kągi jūs padarėte konkrečiai. Aukiam, pane Aukiam. Your... Noriu padėkoti Jums už informaciją. Dėl šio konflikto aš gal neteiksiu visų komentarų, aš nuo mūsų komiteto esu paskirta pranešėja jūsų pranešimai. Aš tik galvoju, kad reikia turėti omenyje mūsų ateities planus ir tai, ką Viktor Bosinaru pasiūlė dėl uh, poveikio įvertinimo e, nuostatų pakeitimo reiktų numatyti tuos darbus dar šiems metams. Iš tikrųjų, labai gėda, kad e, piliečiams yra sakoma, kad tas ir tas yra padaryta, bet iš tikrųjų tai nėra padaryta. Kaip jūs sakote, ta postmortum tas įvertinimas labai sakoma, kad tas įvertinimas padarytas, bet iš tikrųjų jis nepadarytas. Tiesiog tik tai žmonės nuraminami, kad viskas yra gerai, viskas padaryta, bet iš tikrųjų niekas nedaroma. Tai yra visiškai nepriimtina. Jeigu mes rimtai žiūrime į savo sistemas. Dabar tikrai įdomu buvo išgirsti tą informaciją iš komisijos. Mm, aš mielai papasakočiau visiems tą istoriją, nes kol kas Tai, ką girdėjome, tai nieko gero, kad tokie atvejai pasitaiko. Būtų gerai, kad jie būtų išspręsti. Ačiū už tai, kad atėjote pas mus, papasakojote mums apie atliekamą darbą, nes kitaip piliečiai galvo, kad nieko čia gero. Valdžia daro, ką jie nori ir visiškai jiems nieks nerūpi. Ypač, kai net ir komisija jį gali priversti kalbėti su abiem pusėm, tarsi įstatymai visiškai nesvarbus. Tikrai nemalonu, kai taip yra. Labai svarbu būtų žinoti, kaip būtų galima pagerinti institucijų darbą, reakciją į tokius mūsų teisinių nuostatų pažeidimus. Adesso non ci sono altre richieste di intervento, quindi... Pirmininkė, niekas daugiau žodžio neprašo, todėl žodį suteiksiu ombudsmenui tam, kad jis atsakytų. Know, Noriu pasakyti, kad ombudsmenas tikrai neturi kokių nežemiškų galių. O norėčiau padėkoti parlamento nariams už jų pasisakymus, už užsakytą paramą ir manau, kad būtų tinkama dabar sureaguoti į e, kelias tas pastabas, kurias išsakė komisijos atstovas. Labai rimtai žiūriu į jūsų pastangas išsiaiškinti tos klausimus. Ir dabar viešai porą dalykų norėčiau Jums pasakyti, kad aišku, kaip e, parlamentas jau nekartą girdėjo, iš manęs. Aš tikrai džiaugiuosi gerais santykiais su komisija daugeliu atveju. Ir š, tikrai labai džiaugiuosi puikiais mm, santykiai su aplinkos generaliniu direktoratu. Mes Falkin tikrai yra puikus generalinis direktorius ir jis irgi turėjo galimybės pasinaudoti mūsų ombudsmenų tinklu, kad būtų išspręsti tie klausimai, kurie tikrai labai svarbus komisijai. Ir, ir būtent mes ir stengiamės sudaryti galimybės komisijai pasinaudoti mūsų tinklu, kad nereikėtų eskaluoti visų klausimų, kad viskas būtų išspręsta, jeigu tik mes galim prisidėti prie to. Bet prie to norėčiau pridurti tris pastabas, sureaguodamas tai, ką Jūs pasakėte. Čia tokia pagrindinė problema, kuri man kyla, yra ta, kad kai gaunu jūsų patikinimus, kad tikrai viskas judės į priekį, aš pasižiūriu į e, visą bylą ir matau, kad jokių dokumentinių įrodymų nėra, kad kažkas buvo padaryta. Ir štai būtent su tokia problema aš susiduriu šiuo atveju ir apie tą problemą aš informuoju parlamentą štai dabar. Uh, Žodiniai pranešimai yra vienas dalykas, aš neturiu aišku jokio pagrindo jais abejoti, tačiau pagal savo mandatą, pagal savo darbo aprašą aš privalau dirbti rašytinių dokumentų pagrindu ir aš turiu perduoti tai kitai pusiai tą informaciją, kurią turiu raštu, o šiuo atveju raštu aš jokių įrodymų neturiu to, ką jūs pasakėte. Taigi, Aš galbūt ir prijaučiu visą tai, visam tam, ką jūs pasakėte dėl įstatymo raidės, ką įleidžia, ką negali, bet aišku, be įstatymo dar yra ir geras administravimas, gero administravimo reikalavimai. Ir šiuo atveju, aš manau, čia jūsų darbe va, to gero administravimo praktikos ir trūksta. Uh, Bet ombudsmenas niekuomet nereikalavo, niekuomet nesitikėjo, niekuomet e, tikrai nelaukė, kad komisija pareikalautų, jog būtų nugriauti jau pastatyti pastatai. Mes tikrai, ombudsmenas tikrai nesitikėjo ir, ir, ir nereikalavo iš jūsų, kad jūs pareikalautumėt, kad būtų nugriauti pastatai. Mes tik tai pabrėžėme, kad jūs netinkamai informuojate piliečius. Uh, dėl situacijos ir dėl to, ką Austrijos įstatymai leidžia ar neleidžia. Mes taip pat tikėjomės, kad jūsų administracija suras kažkokį tai mm, gerų administravimų paremtą, novatorišką, tokį išradingą sprendimą, kuris parodytų, kad tikrai komisija, kai nori, gali būti išradinga, aišku, nepažeisdama įstatymų. Ir vis tik šioje situacijoje mm, turiu konstatuoti, kad taip nėra. Ir paskutinis dalykas. Jūs toliau leidžiate man tvirtai tikėti, kad vis tik egzistuoja interesų konfliktas, kai Austrijos Respublikos ministerija yra ir leidimų išdavėja e, šių ginčytinų pastatų atveju, ir taip pat ta institucija, kuri sako, kad nieko čia nereikia ar negalima daryti. Tai aš manau, kad yra interesų konfliktas. Ir komisijos atsakymas tikrai neįtikino manęs, kad e, skundo pateikėjai iškėlė šį klausimą klydo. Tai tik tiek aš noriu pasakyti. Toliau viskas jau šis reikalas yra jau ne mano kompetencijoje, dabar ši iškili institu, institucija, Europos parlamentas turės nuspręsti, ką toliau daryti. Dabar jau šių Europos institucijų tai yra darbas. E, Dėkoju. Dėkojame Jums e, už pasisakymą. Mes būtinai paskleisime Jūsų žinę. jūsų šiandien pristatyta ataskaita žaliųjų e, frakcijai bus pateikta ir jie paskirs pranešėją. Taigi ačiū ponė Diamandūros už dalyvavimą mūsų posėdėje, už bendradarbiavimą kartu su mumis, taip pat dėkojame už visą jūsų darbą. Na ir dabar, ko gero, jūs jau paleisiu. E, leisiu jums toliau e, skirti savo laiką tiems darbams, kuriuos esate pradėjęs. Ačiū. Καλησπέρα. Thank you very much. No, it's all right. ε, ο, συνάδελφοι παρακαλώ. Gerbiami kolegos, Dėkuoju Jums už dėmesį. Dabar perėsime prie 18 darbo tvarkės punkto, tai yra prie Europinių mokyklų problemos. Pone Anagorija, pristatys šį klausimą. Yes. Good afternoon. My name is Anna Gori. Labadiena. Aš esu interferens pirmininkė, mano pavadė Anna Gori. Ir aš koordinuoju tėvų asociaciją, man čia Europos mokėk, veiklas. Mes taip pat e, turime savo atstovų darbo grupėje ir valdytojų taryboje. Ir šiandieną su manim yra komiteto, interferencijos komiteto nariai, mano kolegos iš Briuselio pirmosios, antrosios mokyklų bei e, specialiosios grupės, kuri analizuoja specialiosius mokymosi poreikius šioje sistemoje. Taigi, jeigu turėsite klausimus, mes mielai atsakysime. O Prieš metus e, tėvai, mokiniai, personalas e, Briuselį, Luksemburgį ir kitose europinėse mokyklose buvo surengę demonstracijas, jūs galite mūsų interneto svetainėse rasti daugiau informacijos, e, prieš tas priemonės, kurios numatė apkarpyti Europos, europinių mokyklų biudžetą. 2011 metų biudžetas buvo sumažintas 7 milijonais. Kitais metais komisija norėjo nulinio biudžeto didinimo Ir todėl pareikalavo, kad e, taip mokyklos paskaičiuotų savo samatas, kad būtų fiksuota suma e, komisijos indėlio, priešingai nei konvencijoje yra numatyta, kad turi būti proporcingas indėlis e, atitinkamai. Ir todėl, aišku, reikėjo labai rimtų sprendimų dėl to, kaip apkarpyti išlaidas, kur sutaupyti. Žinoma, reikėjo reorganizuoti studijas, kursus, mažinti mokytojų koordinavimo laiką, mokymo valandų skaičių trumpinti, mažinti e, pagalbą mokiniams. Ir aišku, tai e, padidino diskriminavimą tarp moksleivių. Pavyzdžiui, trečios kategorijos mokiniai nebegali e, mokytis gimtosios kalbos e, kursuose, kas buvo galima anksčiau. Aišku, tai vadinama racionalizavimu, bet mes puikiai žinome, ką realiame gyvenime tai reiškia. Pedagogiškai tikrai tai buvo labai neigiamas poveikis kai kurioms mokinių kategorijoms, ypač mažesniems kalbinėms sekcijoms ir kal, kai kurioms mažesniems kalboms. Žinoma, labiausiai pažeidžiamus vaikus tai palėtė Mm, kuriems reikalinga pagalba moksluose ir e, tiksliųjų mokslų sritį labai tai paveikė. Pavyzdžiui, čia um, belgiškoje mokykloje nepakako mokinių, kurie prancūziškai mokytųsi chemijos tai moksleiviai teko um, mokytis, um, tai, pavyzdžiui, kitoje kalbinėje grupėje, vokiškoje ir panašiai. Štai su tokiais iššūkiais moksleiviai susiduria kasdien. Kodėl taip sunku e, rasti, kur sutaupyti mokyklų biudžete? Todėl, kad mokyklų biudžete nėra kažkokių tai e, e, nepanaudotų gulinčių atsargoj pinigų. 84 procentai mokyklų biudžeto yra atlyginimai personalui. Pažiūrėkime, štai tas dokumentas žymusis 33 buvo priimtas dėl esminių sprendimų, kuriuos reikia priimti už e, finansuojant tą mm, skirtumą. Ir buvo labai įdomios diskusijos ir protestai ir peticijos. Ir mm, Aišku, kad 11 metais mokyklų finansavimas visiškai sugriuvo, visiškai nebe taip viskas daroma, kaip numatyta konvencijoje, ko, ko Europos bendrijos indėlis nebėra um, proporcingas ir aišku, tai turės ilgalaikių padarinių švietimui. Um, netaip jau lengva tą švietimą organizuoti ir mes galvojame, kad Europos parlamentas, kaip vienas iš Europos mokyklų globėjų, sergėtojų, privalo garantuoti, kad Europos projektas gyvuotų ir šiuo metu komisijos atstovai, kurie atsakingi už mokyklas, neturi galimybę priimti pedagoginius sprendimus, tik finansinius, bet buvo įdomu Europos ombudsmino išklausyti. Mes norėtumėm, kad būtų atliktas išorinis nepriklausomas auditas pedagoginės situacijos įvertinimui. Ir tai, kad komisija nesugebėjo organizuoti uh, Europos ombudsmens pasakė, kad tai buvo netinkamo administravimo atvejis ir tas sprendimas yra jūsų dokumentuose taip pat įtrauktas. Mes visų pirma norėtumėm peticijų komiteto paprašyti, kad Europos parlamentas pareiklautų, jog komisija atliktų tą nepriklausomą augdymo turinio auditą Toliau esame tokioje situacijoje, kur komisija pareiškė, kad galima o, vienu milijonu mažiau skirti iš komisijos į tą proporcingai jos balansuojantį tą biudžetą. Jau trečiais metais iš tikrųjų yra apkarpamas biudžetas, išaldo, išalytos tos lėšos, bendrai sugebėta sumažinti 15 Nu, numatytą ES indėlį tą proporcingą dalį sumažinti 15 milijonų. Ir mes norėtumėm 180 milijonų, nežiūrint to, kad um, patvirtintas biudžetas yra 173 milijonai nes tai yra tiek, kiek reikia, kad mokyklos galėtų veikti. Galbūt čia sudėtinga viskas tai yra, kadangi bendrijos ta proporcinė dalis, tas balansuojantis biudžetas realiais skaičiais išaugo, tačiau reikia turėti omenyje, kad valstybės narės sumažino valstybės E, mokytojų nacionalinius atlyginimus, taip pat komandiruotų mokytojų mažiau yra atlyginimai sumažinti, tai jau yra dalis ta sumažėjusi, be to ir mažiau yra moksleivių, kurie moka už mokslą, kadangi um, prieimimo politika yra labai griežta, nes nėra vietų, mokyklos yra perkrautos ir um, mokytojų atlyginimams po truputėlį turi būti pritaikyta nauja sistema, kuri dar neįsigalioja biudžeto, tai iš tikrųjų tas biudžetas, kur patvirtintas, netinka realių poreikių ir ne, neleis Europos mokykloms užtikrinti kokybi, tinkamo kokybiško švietimo. Ir be to dar prie to prisideda jau sen, įsisenėjusios problemos, kurios visiškai nesprendžiamos, kad yra perkrautos mokyklos, per nelik daug vaikų, kad nėra kompensuojama, kai mokytojai um, tos prarastos mokymo valandos uh, ir panašiai. Mes štai matome e, generalinio sekretoriaus Europinių mokyklų pateiktus skaičius, kaip yra indėlis vienam moksleiviui sumažėjęs. E, matome, komisija, tiksliau ES tas balansuotas propo, biudžetas, proporcinė dalis buvo 58-59 procentai, valstybių narių dalis yra 21 procentas, tai yra nacionaliniai atlyginimai, kurias valstybės narės moka šiais metais sumažinta dalis, kadangi vis mažiau mokytojų yra komandiruojami ir dauguma valstybių narių apkarpė nacionalinius atlyginimus ir aišku, tuomet našta um, ES daliai auga. Be to ir uh, pajamos iš kitų šaltinių sumažėjo, nes mažiau moksleivių, kurie mokslo už mokslą, mažiau yra antros trečios kategorijos mokinių mažiau kadangi trūksta vietų mokyklose, negalima priimti tų kitų kategorijų moksleivių. Dabar bendrą kontekstą pristatysiu. Daugia metė finansinė programa, kaip aš jau sakiau, num, kur Europos mokyklos yra administracinėje kategorijoje, sudaro 5,7 procentų ir europinėms mokykloms yra skirta mažiau nei 2 procentai. Štai matome e, skaidrė e, plonytis, plonytis gabalėlis. Štai apie kainą kalba. Aš norėčiau paprašyti, kad būtų skirtas e, biudžetas, kuris yra reik, realiai reikalingas ir ta balansuojanti bendrijos proporcinė dalis taip pat turi būti 180 milijonų. Dabar noriu pristatyti Jums Europos parlamento rezoliuciją praeitų metų. Čia rimtai yra pažvelgta Europinės sistemas ir aš manau, kad turi būti rimtai žiūrima Europinių, sistemų, Europinių mokyklų sistema, nes mes galvojame, kad iš tikrųjų mūsų asociacija galvoja, kad yra nesilaikoma nuostatų yra visa Europinė švietimo um, sistemai iškilęs pavojus, Europinių mokyklų sistemai iškilęs pavojus, nes tai tikrai tai, kas yra numatoma, pakenks mokymo kokybei ir mūsų vaikų gerovė ateityje. Um, tie biudžeto apkarpimai pat, pakirs pagrindinius principus. Be to, kila problema, kila pavojus visai sistemos ateičiai ir toliau auks neligybė ir diskriminacija tarp moksleivių, tėvų, mokytojų, kalbų, sekcijų, mokyklų ir taip toliau. Mes norime sugrįžti prie um, Europinių mokyklų dešimties pagrindinių principų, kurie įtvirtinti dar 53 metais. Jie yra Europinio mokyklo interneto svetainė ir jie tokie pat aktualūs kaip, šiandien kaip ir tada, kuomet gimė Europinių mokyklų idėja. Trumpai norime at, kad būtų atkurta ES dalis pagal realius poreikius, ne tai, kas yra siūloma, bet prie to reikia dar pridurti 5,5 milijono. Ir mes norime, kad komisija atliktų tą nepriklausomą išorinį įvertinimą, kuris yra būtinas norint, norint užtikrinti, kad mokyklų pedagoginiai aspektai būtų adekvatus. Buvo mokinių, pas, e, um, tė, mokinių tėvų pasirašyta peticija, buvo demonstracijos rengiamos. Kalbant apie tai, ką mūsų mokyklos duoda mokiniams ir mes tikrai labai vertinam tą papildomą veiklą, kurią vykdo e, mokytojai mokyklose. Mes Kreipiamės taip pat ir į valstybės narės, kurios e, nori investuoti į švietimą, į kokybišką švietimą, į jaunimo judumą. Uh, kad um, visi tie principai lygiai taip pat būtų taikomi ir Europinėms mokykloms. Uh, Ačiū už Jūsų paaiškinimus. Toliau komisijos atstovas panas Markumberto Marika. Turėtų pakomentuoti. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti situaciją, kuri privedė prie čia svarstomos peticijos pasirodymo. Visas šis klausimas ir ši problema prasidėjo 2011 metais, kai buvo balsuojama dėl tų metų biudžeto. Ir tiesąkant, biudžeto valdžios institucijos, Europos parlamentas ir taryba, sprendė 2010 metais Europos mokyklų sistemai skirti 164 milijonus eurų kaip ES įnašo vietoj 171 milijono, kurio prašė komisija savo biudžeto projekte. Lyginant su 2010 metais ES indėlis vis tiek išaugo 6,5 procento. Taigi tas e, skaičius, kurį patvirtino e, e, taryba ir parlamentas, vis tiek, lyginant su ankstesniais metais, padidino biudžetą 6,5 e, procentų arba 10 milijonų. Tuo tarpu administracinis biudžetas išaugo 2,9 e, e, procentais, taigi praktiškai padvigubėjo. Bendras biudžetas padėjo 1,3 procento, taigi sunku kalbėti apie biudžeto apkarpimus. 2011 Europos mokyklų valdytojų taryba ėmėsi priemonių, kad optimaliau būtų naudojami ištekliai, kurie įskiriami daugiausiai, e, pritaikydami atlyginimų dydį. Ir čia tą progą reikėtų paminėti, kad e, mokytojų atlyginimų dinamika yra e, vystosi panašiai ir paraleliai kaip ir Europos tarnautojų, Europos Sąjungos tarnautojų e, atlyginimų dinamika reforma, kuri buvo pritaikyta Europos sąjungos tarnautojams, iki tol nebuvo taikoma, nebuvo perkelta į Europos e, mokyklos e, mokytojų atlyginimų sistemą. Ir galų gale Europos e, mokyklų valdytojų taryba nusprendė gyventi tą pačią reformą tam, kad abi sistemos E, iš esmės vystytųsi panašiai, kaip tai turėtų būti. Na ir taip pat kita priemonė dar buvo gyventi, tai yra buvo jungiamas tam tikros klasės, be abejo tai sukelia nerimavimų e, tėvams ir tar, taip pat ar mokinių, ypatingai Luksemburgo pirmojo ir Briuselio pirmojo mokykloje, kuri e, vėlgi sudarys spaudus, kad įgyventos priemonės gali padaryti neigiamą poveikį akademiniai įvairovį ir kursams, kurie yra dėstomi. Tačiau 2011 metų patirtis rodo, kad priemonės, kurios buvo įgyventos siekiant sumažinti išlaidas Europos mokyklų sistemoje, buvo sėkmingos, Europos mokykloms neteko prašyti papildomą biudžeto ir taip pat nenukentėjo švietimo kokybė mokyklose. kai dėl prašymų, kuriuos šiandien išdėstė Interference asociacijos atstovai, buvo vienas iš prašymų dėl audito. Ir komisija šiuo atveju e, pilnai palaiko Interference poziciją. Auditas jau buvo atliktas. E. PISA E, SPPO, e, kuri e, buvo atli kuri atliko auditą vienoje iš mokyklų ir dabar mes norime, kad panašus auditas būtų atliktas visoje Europos mokyklų sistemoje. Liuksemburgo e, mokykla, tik, mokyklos audito rezultatai iš tikrųjų buvo labai sėkmingi. Na ir taip pat e, tam buvo e, pateikta rekomendacija laikytis tos pačios Europos mokyklų sistemos. Reaguojant į peticiją, kuri buvo pateikta 2011 metais ir taip pat reikia pridurti, kad be abejo dėl šių metų biudžeto yra papildomų nusiskundimų, reikėtų akcentuoti, kad komisija prašė didinti biudžetą nuo pernai metų 5,1 procento ir lyginant su administracijos biudžetu, kuris buvo tiesiog įšaldytas. Taigi, atsidūrėme padėtyje, kada visoje administracinėje sistemoje, visom administracinėm išlaidom biudžetas buvo iššaldytas, tuo tarpu mokyklų sistemai kalbėjom siek apie 5 procentų padidinimą. Aš manau, kad e, kyla nedėlis nesukalbėjimas dėl Europos Sąjungos įnašo subalansavimą. Europos mokyklų sistema yra sistema, kuri pasikliauna ir ES biudžeto finansavimu, tačiau taip pat e, valdytojų taryboje buvo nubalsuota, o ten atstovavimus visus valstybės narės e, ir reikėtų akcentuoti tai, jog galutinį Europos mokyklų biudžetą galima patvirtinti tik tai tada, kada ES e, biudžeto formuojančio institucija patvirtino savo biudžeto variantą ir biudžetas atitinka tos skaičius, kuris numatė Europos mokyklų sistema. Kol biudžetinė valdžios institucija neapsisprendė dėl to, kiek e, įneša ES biudžetas į ES mokyklų sistemą, tol ES mokyklų sistema negali tvirtinti savo biudžeto. Taigi mes kalbame apie mm, subalansavimą tos biudžeto dalies E, kuri atspindi Europos biudžeto indėlį, o ne kitą biudžeto dalį. E, Europos parlamentas ir taryba šiuo atveju turi suverenę sprendimo teisę. Toliau buvo keliami du klausimai. Vienas tai yra mokyklų perpirkimas pildymas, kitas yra tai, kad trūksta mokytojų. Pradėsiu gal nuo antrosios problemos, tai yra, kad mokytojai nėra pakankamai deleguojai. Nėra deleguojami. Iš tikrųjų, tai sukūrė didžiulę įtampą, didžiulį spaudimą sistemoje, kadangi mokytojų būtinai reikia. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, mokytojų be abejo reikia mokykloje, kad jie dėstytų dalykus. Ir kitas dalykas, taip pat deleguoti mokytojus yra būtina todėl, kad e, jie leidžia nuolatos į Europinės mokyklų sistemą perkelti nacionalinės švietimo sistemos žinias iš įvairių valstybių narių. Taigi, jeigu valstybės narės dabar mažina savo deleguojamų mokytojų skaičių, tai kelia didžiulį pavojų. Ir kelia didžiulį pavojų taip pat mokyklų ištekliams, kadangi nedeleguojamos, kai nėra deleguojami mokytojai iš valstybių narių, Europos e, mokyklų sistema yra priversta samdyti mokytojus tose vietose, kur yra įsisteigusios pačios mokyklos. Paprastai šitie mokytojai yra iš principo geri, bet be abejo kokybė tų mokytojų, kurie yra atrenkami valstybėse narėse, kurie praėjo specialius apmokymus, kurie dalyvavo konkurse, jie, jų, jų, jų vertė yra visai kita. Taigi komisija iš tikrųjų šiuo atveju priversta taip pat e, pasikliauti Europos parlamentu, jo įtaka jog būtų daromas spaudimas valstybėm narėm, kad šios ir toliau deleguotų pakankamai daug mokytojų Europos mokyklų sistemai. Kad valstybės narės bent jau uh, suvoktų, jog uh, jie privalo vykdyti savo įsipareigojimus vadovantis vadinamojo proporcingumo principu, tai yra, kad e, deleguotų mokytojų skaičius privalo atitikti tos šalies moksleivių skaičių. E, kitas klausimas, kita problema yra perkrovimas. Daugelis e, mokyklų, Europinių mokyklų tiek Luksemburgė, tiek Briuselėje yra perkrautos, iš tikrųjų ten per daug mokinių. Situacija šiais metais galbūt šiek tiek pagerės, kadangi bus atidaryta ketvirtoji e, Bruselio mokykla ir pora mokyklų Luksemburgė, tačiau e, visai tos situacijos nepavyks kol kas įspręsti, kadangi valdytojų taryba kreipėsi prašydama atidaryti penktąją Bruselio mokyklą, tačiau e, šiuo atveju sprendimas priklauso iš dalies ir nuo vienos iš valstybių narių Belgijos ir kol kas Belgija mums nepasiūlė galimos vietos, kur tokia mokykla reikėtų statyti. Tikimės, kad tai atsitiks netolimo ateityje, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamas patalpas visiems mūsų mokiniams. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Ar kas nors iš kolegų pageidautų pasisakyti? Pone Jarai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mūsų komitete jau buvo šis klausimas aptarinėjamas. Taip pat buvo pateiktas, tiksliau, buvo pateiktas pasiūlymas parengti rezoliuciją šiuo klausimu. Na, man atrodo, kad e, nieko naujo čia nėra ir politinė prasme viskas yra labai aišku. E, parlamentas palaiko europinės mokyklas ir taip pat mano, kad joms turi būti skiriamas deramas finansavimas. Mano manimu, toks mokyklos modelis yra tiesiog puikus. Na ir galbūt nereikėtų pamiršti, kad e, kaip viskas prasidėjo, tiesiog e, mokykloms, europinėms mokykloms įkurti reikėjo e, biudžeto, valstybės narės e, skyrė tam lėšų ir jeigu dabar bandysime kažką tai keisti, tai nuo to gali nukentėti dėstymo kokybė, mokymo kokybė. Na ir parlamentas šimtų, gal net dviem šimtais procentų, procentų palaiko e, Europinės mokyklas. Mūsų manimų joms reikalingas yra tinkamas finansavimas. Aš pats esu šiek tiek netgi nustebęs, net nežinau, kaip čia dabar reikėtų pasielgti, koks geriausias būtų sprendimas. Aš esu visada už nepriklausomus ekspertus, už nepriklausomą išorės auditą. Na, galbūt e, ekspertų čia e, tyrimas būtų tinkamiausias dalykas, nes e, nepriklausomumas tai čia jau labai diskutuotinas terminas. Labai daug susierzinimo kyla dėl to, kad e, mokykla yra perpildyta, pernelyg daug moksleivių joje yra. Na ir bus atliekamas auditas, po kurio teks padaryti išvadas, taip pat ir e, susijusią su biudžetu. Kaip kad e, sakiau anksčiau, apie tai reikėtų informuoti ir tarybą. Reikėtų pasakyti, kad štai gerbiamas valstybės narės reikėtų prisijimti savo anksčiau prisijimtus įsipareigojimus. Juk jūs dalyvavote e, steigiančias mokyklas, prisėmėte įsipareigojimus Na, o dabar atrodo, kad bandote e, išsisukti ir tai nėra teisinga strategija, neturėtų būti taip daroma. Na, aš dabar norėčiau pasižiūrėti, ar kolegos neturėtų kokių puikių pasiūlymų tam, kad būtų ši situacija išspręsta. Pone Gubner. Ačiū, Na, aš nesu burtininkas, nepaisant to, kad norėčiau, kad e, nebebūtų čia tokios įtampos. Aš kalbėjausi su nemažai žmonių, kuri, kurių vaikai mokosi šiuose mokyklose, europinėse mokyklose. Ir tikrai šios mokyklos yra perpildytos. Tos mokyklos yra labai vertinamos, e, Jų darbuotojai tikrai puikiai dirba, puikiai vaikai yra rengiami. Na ir dabar tas biudžeto trūkumas priejo prie tokio taško, kad jau nebemanoma toliau taip dirbti. Na, mano manimu, svarbiausia, kaip kad Peteris Jaras pasiūlė biudžeto komitetui bei biudžeto kontrolės komitetui, yra įrodyti. Na juk nereikėtų pamiršti, kad šie du komitetai turi savo e, žodį, gali savo žodį tarti dėl biudžeto klausimų. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ką galima būtų pasižiūrėti. Aš konkrečių pasiūlymų neturiu, bet e, dabar visi išklausę, e, kaip viskas iš tikrųjų yra, kokia yra situacija, turėtume, mano manimu, pateikti pasiūlymą, galbūt netgi teisės akto kažkokį tai pasiūlymą. Pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą. Interpara, interparents atstoviai ir komisijos atstovai. Jūs sakote dabar, kad 2012 metais biudžeto kontrolės institucija dar nepateikė savo nuomonės dėl komisijos prašomų lėšų mokykloms. Na, nieko ko gero tai nestebina. Tačiau ar dabar tai reiškia, kad iki rūpiučio mėnesio bus įmanoma sužinoti, kokia suma bus skiriama Europinėms mokykloms? Mes kalbame apie sumas 2013 metams. Komisija pateikė skaičių 173 2,8 milijonų. Mes tikimės, kad Europos parlamentas ir taryba, kaip biudžeto institucijos, patvirtins šį skaičių. Tai yra skaičius, kuris yra vieningai patvirtintas valstybių nažių val... Europinių mokyklų valdytojų. Interference, tai yra tėvų asociacija, nori 180 milijonų. Tai iš tikrųjų atspindėtų tikruosius biudžetinius poreikius, o ne tai, kas yra patvirtinta po šautuvų biudžeto karpimo tikslais. Pirminkė, taip aš supratau, ko jūs prašote. ponas Jaras. Na, aš norėjau šiek tiek surezumuoti pasiūlymus. Kaip žinia, e, mokslo metai ir biudžetiniai metai nesutampa, tai dėl to šiek tiek problematiškai tai atrodo. Na, Ir dabar mokytojai, pradedantis mokslo metus, turi būti tikri, kad jie turės darbo iki metų galo, iki mokslo metų galo. Na, ir tikrai su mokyklomis labai sudėtinga tai padaryti. Na, rugsėjo mėnuo yra nauji mokslo metai, o mums tai jau yra 2013 metų biudžetas. Na, labai tikrai sudėtingai čia yra. Dabar pono Hefnerio pasiūlymas dėl to, kad dėrėtų peticiją perduoti biudžeto bei biudžeto kontrolės komitetams. Ir galbūt šie komitetai galėtų, kaip manoma, greičiau e, pateikti e, ekspertų atsakymą Kai kurie sako, kad pinigų yra pakankamai, kai kiti sako, ne, taigi reikėtų galbūt vieną kartą visiems laikams nukirsti, nukirsti perkirsti tą gorgiaus mazgą. Ir e, dabar žmonės turintys e, politinės įtakos taip pat galbūt galėtų e, imtis tam tikrų sprendimų. Dėrėtų pripažinti, kad parlamentas, Europos parlamentas labai aktyviai veikia Europinių mokyklų labui. Nepakanka išremti, išsakyti savo paramą žodžiais. Ne, reikia taip pat ir veikti. Ir dabar kas dėl paties biudžeto, tai vienas dalykas nėra iki galo aiškus. ar 2013 metų biudžetas bus naudojamas nuo rūpiučio mėnesio, ar kaip na, mes norėtume ir toliau pradėję dirbti su kom, biudžeto, biudžeto kontrolės komitetai šiuo klausimu, nes šis klausimas yra tikrai svarbiai spręsinas, e, skubiai spręsinas, atsiprašau. Ir jis yra ypač svarbus ne tik pačiai mokyklai, e, jos darbuotojams, bet ir vaikams. Ačiū, aš ne tik tai remiu pono Peterjar ir um, pono Peterį Hofner pasiūlymus, bet ir noriu pasistengti į tą darbą įtraukti kultūros ir švietimo komitetą, nes manau, kad ir jų nuomonė yra svarbi šio klausimu. Ir taip pat reiktų pagalvoti, ar mes, Europa, negalim padengti tikrai padorių, normalių e, europinių mokyklų poreikių, tai kaip mes galim tada įsivaizduoti, ką mes galėtumėm dar padaryti, didindami um, piliečių pasitikėjimą Europos projektų, jo matomumą, kaip mes galime paruošti ateities e, kartas, elitą, kuris dirbs vardan mūsų bendrų europinių tikslų. Uh, Juk tai yra geriausias būdas e, ruošti mūsų Europos ateitį. Dabar mes esame krizės viduryje. Mes negalime mm, tai, europinėms mokykloms taikyti tą patį receptą. Griežtas taupimas, griežtas taupimas, griežtas taupimas. E, griežtas taupimas gerai, bet to nepakanka. Reikia dar prie to griežto taupimo pridurti dar kažką tai. Uh, Ir man atrodo, galvojant apie moksleivius, tai yra svarbiausia dalykai. Aš manau, kad mes čia galime mm, būti vieningi, palikti atidarytą tą peticiją, kreiptis į tarybą ir, ir, ir komisiją. Mes galime galvoti, ką toliau būtų galima padaryti, gal per pirmininkų suėgą. Uh, Mm, šio klausimu dirbti, nes klausimas tikrai ypatingai svarbus ir skubus, nes juk biudžetas yra daug, daug eina kalba apie daugiametį finan, daugiametį finansinį planavimą. Jeigu nebus numatyta pakankamai lėšų, kaip 2013 metais, kaip bus darbinami žmonės, kaip bus vykdomas darbas. Uh, Jeigu nebus prognozuojamumo, tai nieko nebus, o prognozuojamumas reiškia normalus padarus biudžetas. E, Ačiū, ponė Bostinaru. Dabar pabandysiu apibendrinti. Šią peticiją nagrinėsime toliau, nebaigėme jos nagrinėjimo. Ir dabar pono Jaro bei pono Bostinarų pasiūlymais remdamiesi perdosime biudžeto ir biudžeto kontrolės bei kultūros komitetams e, šį klausimą, nes jau būtent kultūros komitetas, ko gero, kompetitingiausias čia būtų. Aš e, labai džiaugčiausi, jeigu tokių europinių mokyklų modelis būtų perimtas ir kitose valstybėse narėse, kaip e, švietimo sistemos modelis Na, tai čia būtų mano asmeninė pastaba. Na ir taip pat siūlyčiau tarybai šį klausimą perduoti, nes taryba tai taipogi liečia. Na, dabar norėčiau padėkoti kalbėtojams, tikiuosi, kad viskas išsispręs. Ir dėkuoju už dalyvavimą posėdėje. Na, o dabar pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Šiek tiek pakeitėme darbo atverkę. Dabar pereisime iš karto prie 20-osios peticijos. Tai yra pono Kempeno peticija. Ponas Bernardas Kempenas dalyvauja mūsų posėdėje. Gerbiama pirmininkė, Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad suteikėte galimybę pristatyti peticiją. Aš esu Kai Bodinghaus. Prieš profesoriui Kempenui pristatant peticijos turinį norėčiau trumpai pristatyti BPN įmonės pavyzdį. BPN įmonė įsikūrusi Vienoje privaloma tvarka yra Austrijos priekybos rūmų narė. Na ir kai e, filialą atidarėme Berlyne, tai labai nustebome sužinoję, kad Berlynas neperkelė paslaugų direktyvos. Ir mes netgi buvome priversti įsirašyti į Berlyno pramonės ir priekybos rūmus. Kai 2009 metais buvau perinktas į priekybos rūmus, tai mano, man reikėjo 106 balsų tam, kad būčiau perinktas į priekybos ir pramonės rūmus. Na, o mano kolegos buvo išrinkti kitų kitais būdais ir jiems te pakako tik tai 21-25 balsų tam, kad jie e, dirbtų šioje institucijoje. Na, aš nežinau, kaipgi tai gali būti suderinama su demokratiniais standartais. Aš nesuprantu to. Pirmininkė, dėkoju. Ponės Dimitriadis, komisijos atstovas dabar. Ponas Kempenas dabar. Aš, mes dabar išgirdome poną Bodinkausą, esu ponas Kempenas, Kielno universiteto teisininkas. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę e, pasisakyti šiandien šioje, šioje salėje tam, kad apginčiau mūsų ir pristatyčiau mūsų peticiją norėčiau už tai dabar keletą dalykų pasakyti. Pirmiausia, dėl struk... pramonės ir prekybos rūmų mandato bei struktūros. Vokietija yra iš viso 80 pramonės ir prekybos rūmų, kurios yra dar paskirstytos į regioninius rūmus. Na ir dabar kiekvienas e, verslininkas uh, arba individualią veiklą vykdantis asmuo e, privaloma tvarka privalo būti įsirašyti į pramonės ir priekybos rūmus, e, jų registrą savo regione. Pramonės ir priekybos rūmų pagrindinis vaidmuo yra ginti bendruosius e, jų narių interesus konkrečiame regione, konkrečioje apygardoje. Na ir čia, kaip ir privaloma tvarka, būtina e, lobistų grupiai priklausyti. Ta, ta, tie pramonės ir priekybos rūmai neprima jokių sprendimų susijusių su vertimosi tam tikra veikla. Taip pat jokių etikos ar drausmės, su drausmės susijusių sprendimų nepriima šie rūmai, O būtent tuo e, šie rūmai skiriasi nuo amatų rūmų, pavyzdžiui, nuo profesinių organizacijų kaip architektų, gydytojų ar advokatų organizacijų. Dabar dėl nedemokratinės santvarkos šių rūmų. Peticijos teikėjai mano nukentėję dėl to, kad pramonės ir priekybos rūmai nuolat viešai pasisako apie darbo rinką, apie energetikos politiką, apie e, valiutų politiką ir visa tai prieštarauja jos narių nuomoniai. Peticijos teikėjai neturi absoliučiai jokios galimybės daryti įtakos e, tai pozicijai, kuri patvirtinama yra pramonės ir prekybos rūmų asamblėjoje. Na ir dabar reikiamas balsus skaičius išrinkimui yra netolygiai visiems e, lai, taikoma. Štai pavyzdžiui, Braunšvaigeno mieste turime 80 narių pramonės ir priekybos rūmus. Ketvirtosios peticijos teikėjas teikia konsultacinės paslaugas įmonėms. Ir jis turi dabar e, teisę balsuoti tokioje asamblėje, kuri deleguoja tik tai penkis atstovus į pramonės ir prekybos rūmų valdomą instituciją. Na, o paprastas amatininkas, 17, amatininkų organizacija 17 gali skirti atstovų, pramonininkai 26 atstovus gali skirti. Na, mūsų peticijos e, teikėjų nuomonė, e, toks principas yra visiškai pasenęs, besiremiantis klasių principu ir neturi būti taikomas. Na, dabar dėl laisvės e, steigti įmonę bei teikti paslaugas. Privalomas priklausimas pramonės priekybos rūmams pažeidžia paslaugų direktyvą bei laisvę steigtis ir kitas laisvės. Europos Teisingumo teismas kol kas dar šiuo klausimu sprendimo nepriėmė. Iki šiol bent jau Teisingumo teismas e, turėjo progos tik tai pasisakyti dėl privalomo priklausimo pramonės, atsiprašau, e, amatų rūmams, e, advokatų gildijoms, veterinorių draugijoms. Na, o dėl pramonės ir priekybos rūmų niekada dar nėra priimtas joks sprendimas teisingumo teisme. Na, kadangi tai yra kaip ir profesinė organizacija, tai teisingumo teismas mano, kad e, šių profesinių rūmų šie, šie profesiniai rūmai pažeidžia laisvę steigti įmonę bei teikti paslaugas. pramonės ir prekybos rūmai yra kaip ir lobistinė organizacija, jų vaidmuo nėra konkrečiai apibrieštas ir todėl labai sudėtinga jiems tos pačius standartus taikyti kaip ir profesinėms organizacijoms. paslaugų direktyvos pažeidimą čia galima būtų konstatuoti, nes e, tas priklausimas negali būti e, privalomas, kaip kad numato e, paslaugų direktyva dabar. E, peticijos teikėjas Austrijos pramonės ir priekybos rūmam jau priklauso ir privaloma tvarka turėjo įstoti ir į Berlyno pramonės ir priekybos rūmus. Dabar prievalė priklausyti pramonės ir priekybos rūmams e, egzistuoja tik tai kitos, kitose šešiose ES valstybėse, tokiuose kaip Luksemburgas, Niderlandai, Prancūzijoje, Italijoje ir dar kitose valstybėse narėse. Na ir priklausimas pramonės ir prekyboms rūmams e, gali būti grindžiamas skirtingomis sąlygomis e, kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi mes to galbūt nevertinsime. Mes nevertinsime prievalės priklausyti pramonės ir prekybos rūmams kitose šalise. Tačiau štai, tarkime, Austrijos atveju mes manome, kad e, tai nėra pateisinama. Štai Ispanija tą privalomą priklausimą pramonės ir prekybos rūbams panaikino. Tartutinis valiutos fondas reikalauja, kad Vokietijoje tas privalomas dalyvavimas priklausimas šiai organizacijai būtų panaikintas, nes taip yra kliūdama ekonominiai veiklai. Gerbiami ponios ir ponai, mes Labai apsidžiaugtumėm, jeigu jūsų komitetas galėtų mus paremti bei šią peticiją, šias peticijas perduoti teisės reikalų komitikai, komitetui. Atsiprašau, dabar ponas Dimitriodis. Turiu priminti, kad 2010-2011 metais gavome uh, penkis skundus, tokį patį skaičių peticijų dėl privalomos narystės e, priekybos e, rūmose Vokietijoje ir Austrijoje. Turime skundus tik tai dėl Vokietijos ir Austrijos, bet ne dėl kitų valstybių. Turiu priminti, kad 2008 e, spalį pateiktas buvo skundas Europos komisijai ir skundautoriai gavo atsakymą, kuriame išaiškinta, kodėl komisija neketina imtis jokių veiksmų dėl to skundo. Dabar skundautorius pateikė peticiją peticijų komitetui. Turiu pasakyti, kad visi skundai buvo uždaryti, visos peticijos buvo uždarytos be diskusijų. Dabar dėl peticijos ir skundų turinio. Turime pasakyti, kad dėja ES teisingumo teismo precedentų teisė nėra palanki peticijų teikėjai. Pavyzdžiui, jeigu valstybės narės teisės aktai dėl privalomos narystės um, rūmo, rūmose prieštarauja 49 straipsniui. Čia tai taikoma tik tuo met, jeigu įmonė įsikūrusi vienoje valstybėje narėje ir teikia paslaugos kitoje valstybėje narėje, privaloma narystė priekybos rūmose tuo met yra nesuderinama su ES teisės aktais. Tačiau, kai eina kalba apie steigimosi laisvę, toks apribojimas gali būti pagrystas. Taigi, tai gali būti suderinama su 49 straipsniu. Tik tuo met, kai priekybos rūmai ar medikų asociacija ar kažkas tai tokio turi galės dėl narių moralinių dalykų. Tai yra vienas iš atvejų, tačiau mes turime kitą atvejį, Kostino atvejį, kur teismas pasakė, kad privaloma narystė amatų rūmose, tai yra panašu priekybos rūmams. Ir nustatytų įmokų mokėjimas gali būti pagrystas, kai eina kalba apie įsisteigimą priimančią valstybę narėje. Taigi aišku, jog Teisingumo teismo precedentų teisė nėra palanki peticijos teikėjai ir komisija negali imtis jokių papildomų žingsnių šio klausimu. Ir iš tikrųjų reikėtų čia gilintis, kokia yra tikroji problema. Ar tai yra privaloma narystė priekybos rūmose, ar tai yra kažkoks apribojimas, jų gali būti nariu ir nieko nedaryti. Uh, kas būtų ta tikroji, tikrasis tas apribojimas, tikroji problema e, yra narysės mokesčio mokėjimas. Tai yra problema peticijos pateikėjų. Nes Vokietijoje ir Austrijoje narystės mokestis yra pakankamai aukštas. Mes suprantame, visiškai suprantame peticijos pateikėjus, kad jiems tenka mokėti pakankamai daug pinigų už tai, ko jiems nereikia, už paslaugas, kurios jiems nereikalingos. Pavyzdžiui, esame gavę skundą iš Vokietijos rankiškai dirbančios mes, kuris sako, kad turiu mokėti daugiau kaip tūkstantį eurų amatų, kvalifikuotų profesijų rūmams. Tai reiškia, kad aš turiu bent savaitę dirbti vien tam, kad padengčiau tą narystės mokestį. Tuo tarpu, kai mano kolega iš Slovakijos, kuris teikia paslaugas Vokietijoje, neprivalo mokėti nieko, taigi aš jau nebegaliu konkuruoti su juo. Jeigu, pavyzdžiui, didelė Austrijos kompanija, kuri turi 60 tūkstančių darbuotojų, turi mokėti 3,5 milijono eurų mo, nario mokestį, tai aišku visiškai suprantama, kad. Mm nenorima mokėti didelius pinigus už kažką, už kažkokias paslaugas ar kažką, ko visai nenori. Tai visiškai normalu, kad iš tų milijonų įmonių e, Vokietijoje yra daug tokių, kurios gal nenori uh, kurios vienos galbūt, didelė dalis galbūt nori priekybos rūmų paslaugų, nes tai yra ir teisinė pagalba, ir, ir atstovavimas interesų to, tos profesijos santykiuose su visuomenė ir valdžios institucijomis. Taigi, čia vienas dalykas, bet yra to, daug tokių, kurie to nenori. Ir aišku, tai yra problema, tačiau čia yra nacionalinė problema, Vokietijos, Austrijos problema, o ne komisijos reikalas. Nacionalinės vyriausybės, aš manau, yra pasirengusios tą problemą aptarti, turėtų būti pasirengusios ją aptarti, jeigu tie, tos įmokos yra pakankamai didelės. Aš manau, kad tai yra ne ES lygio problema, o nacionalinio lygmens problema ir peticijų pateikėjai turi kreiptis į savo atitinkamas vyriausybės ir ieškoti sprendimo ten per tą politinę struktūrą, kuri egzistuoja šitoje šalyje. Dabar dėl tų kai kurių pastebėjimų, kad mm, priekybos rūmų organizavimas ar funkcionavimas nedemokratiškas. Na, reikia pasakyti, kad, tarkim, jeigu yra atstovama mažiau nei 3 procentams gyventojų, ar gali būti tas tai vadinama atstovavimo ar ne. Čia tos problemos, aišku, su jomis susidurėme kasdien, tačiau tai nereiškia, kad yra tai kliūtis įmonėms steigtis. Įmonių steigimosi laisvė yra kažkiek ribojama. Mes negavome skundų iš įmonių ar specialistų kažkokios tai e, srities. Tai iš kitų nei Vokietija ir Austrija valstybių, kurie nori vykti, pavyzdžiui, tas dvi valstybės ir ten steigtis, tikrai negavome skundų, kad jų steigimas laisvė yra ribojama. Ačiū. Ačiū, ponė Dimitri Adis. Dėkoju. Pradžiai tik tai pasakysiu, kad mane šiek tiek stebina komisijos atsakymas. Iš pat pradžio jūs sakėte, kad taip tikrai esame gavę peticijų ir atsakėme raštu į, peticijų, į peticijas, tačiau nepaisant to, peticijos autoriai jų neatsijėmė. Peticijų autoriai jų neatsijėmė. Na, toks įspūdis dabar susidaro, kad net šiek tiek piknaudžiaujama buvo, bet kita vertus juk kiekvienas e, Europos pilietis gali pateikti peticiją peticijų komitetui Na ir niekas juk mums nekliudo tų peticijų išnagrinėti būtent tai, kas ir buvo padaryta. Juo labiau, kad čia matome, e, gali būti pažeidžiami kai kurie teisės aktai ir jūs visiškai tai nesureagavote, jūs visiškai komisijoje e, nesureagavote į galimus teisės aktų pažeidimus, jūs, kalba, pažeidimus, jūs kalbate vien tik tai apie nario mokesčius. Na, man atrodo, kad peticijų teikėjai turi teisę iš mūsų tikėtis išsamaus peticijų nagrinėjimo. Na, taip pat turiu pasakyti, kad jūs į peticijas sureagavote raštu ir peticijų komitetui išsiuntėte atsakymą. Taip, tai yra tikrai labai gerai. Gerai, kad raštu mums atsakote. Tačiau, mano manimu, taip ir turėtų būti. Juk iš komisijos ir turėtume tikėtis tokio atsakymo. Paprastai komisijos atsakymas turėtų nagrinėti peticijos turinį. Mes nenorime, kad komisija mums sakytų, kad peticijos teikėjai yra teisūs. Kaip tik priešingai e, dažnai sakoma, kad peticijos teikėjai neteisūs, Tačiau mes to nenorime. Mes norime išgirsti, atsa išgirsti atsakymą, kodėl. Ir dabar jūsų raštiškame atsakyme kalbate apie įvairias anksčiau pateiktas teisi, e, peticijas, tačiau tos peticijos yra visiškai su kuo kitu susijusios. Mes Vokietijoje turime tikrai labai sudėtingą kompleksišką sistemą, aš tai pripažįstu, tačiau e, taip jau yra. Turime keletą struktūrų, tipų, turime e, amatų rūmus, profesinius rūmus, advokatų, gydytojų, veterinorių ir taip pat turime pramonės ir priekybos rūmus amatų rūmais niekas nesiskundžia, niekas ir profesinėmis organizacijomis, profesiniais rūmais nesiskundžia, asociacijomis nesiskundžia. Žmonės skundžiasi pramonės ir priekybos rūmais. Jūs sakote, kad tai nėra peticija teikiama prieš pramonės ir priekybos rūmus. Tiksliau sakote, kad ne prieš amatų rūmus teikiama. Na taip, čia juk yra pramonės ir priekybos rūmai. Manau, kad komisija turėtų išsamei išnagrinėti peticijų turinį ir atsakyti tinkamai, teisingai iš esmės. Kaipgi yra su steigti įmonę teisę, kaip su paslaugų teikimo laisvė, kaip su demokratijos principų pažeidimu. Aš nesu nusiteikęs prieš pramonės ir priekybos rūmus. Ne, tikrai juk gali būti tokių subjektų, kurie patys save e, valdo, kurie savivaldos principų veikia, bet jeigu jau yra privaloma narystė numatyta, tai reikėtų kažkaip tai kontroliuoti. Ir jeigu aš dabar kaip įmonės, įmonė turintis asmuo esu priverstas priklausyti pramonės ir priekybos rūmams, ir jeigu dar tie rūmai su manimi konkuruoja arba man kaišia pagalius ir ratus, tai čia jau problema yra. Įsivaizduokime, kad aš negal, neturiu prieigos prie Vokietijos rinkos arba man sakoma, kad neturiu teisės priklausyti vienai e, organizacijai ar kitai. Kaip, e, kaip dabar spręsti tokias problemas? Aš tik tai noriu pasakyti, jog dabar reikėtų, kad e, siuntėjai, atsakymo siuntėjai panagrinėtų dar kartą, iš esmės panagrinėtų peticiją. Peticija turi būti paliekama atvira, e, turi būti toliau šis klausimas nagrinėjamas. Taip pat yra ir Graikijos peticija dėl privalomos narystės Graikijoje. Ir priešingai negu kad e, posėdžio pirmininkė, e, negalėjau susipažinti su šia peticija, su jos turiniu, nes aš nekalbu graikiškai. Jūs turėjote galimybę su peticijos turiniu susipažinti. Aš manau, kad turėsime dar progos e, visi kartu panagrinėti, išgirsti tiksliau e, šios peticijos motyvus. Na, taip pat nereikėtų pamiršti, kaip yra su Ispanija, Vokietija ar Graikija. Graikija yra pateikusi peticiją šiuo klausimu, na, o Ispanija, e, na, o Ispanija pasirinko priešingą kelią, tai yra panaikinti privalomą narystę pramonės ir priekybos rūmose. Ponas Kroitsmanas dabar. Ačiū pirmininkė. Na, man atrodo, tikrai labai daug buvo kalbėta jau apie Vokietiją ir tai yra gerai. Mes visi puikiai žinome, kas yra ta privaloma narystė, bet yra dar kitas dalykas, kuris yra nelyginamas su kitais. Pramonės ir priekybos rūmai turi daugybę savanorių, kurie atlieka darbą. O nereikėtų pamiršti, kad dar yra ir privalomas narystės mokestis, Ir jeigu dabar jau nebeliktų e, narystės mokesčių, tai tada valstybė turėtų išlaikyti tokius rūmus. Aš labai dėmiai klausiau, ką jūs sakėte, tikrai kai kurių pramonės ir priekybos rūmų veikla yra kritikuotina, kai kurie rūmai e, bando didinti arba mažinti nario mokesčius, kiti nieko, kiti nieko nedaro. E, Ne vien tik tai Vokietijoje susidurėma su šia program, problema. Jūs teisus, kai sakote, kad e, yra tokių paslaugų, kurias galima teikti rinkoje, bet čia jau kyla konkurencijos problema. Vokietijoje ši diskusija jau buvo pravesta politinių lygmenių, taip pat ji jau buvo suorganizuota Vokietijoje. Ir čia yra pažeista steigimosi laisvė. Pramonės ir priekybos rūmai, ko gero, puikiai yra susipažinę su šia laisvė, bet yra čia dar ir skirtingų sektorių, profesijų atstovų. Liutsvighafinė 60 tūkstančių buvo nario mokestis E, atsiprašau, 60 tūkstančių buvo taikomas kriterijus, dabar jau 33 tūkstančiai. Na, visą tai priklauso nuo sektoriaus dydžio, pavyzdžiui, gastronomijos sektorius galbūt e, turi mažiau narių. Na, visi turi būti atstovaujami ir galutinį rezultatą mes žinome, žinome, koks jis yra. Buvo netgi pasakyta, kad Europos parlamentas taip pat nėra demokratinė institucija, todėl kad e, balsuojant e, atstovavimas nėra tolygus valstybių narių. Na taip, galima sakyti, kad tai nėra demokratiška, tačiau jeigu norime, kad tokiuose rūmuose būtų atstovaujami visi sektoriai, tai labai sudėtinga yra visiems lygiai ir vienodą sistemą nustatyti. Dabar sak, buvo kalbėta apie 67 balsus vienai vietai rūmose gauti, bet ne tai esmė. Aš norėčiau dabar pasižiūrėti kokios būtų galimybės valstybėms finansiškai prisidėti prie pramonės ir priekybos rūmų. Šiandien iškirsta kritika nėra nieko naujo. Na taip, pramonės ir priekybos rūmai dažnai kritikuojami, nes galbūt netinkamai yra valdomi, netinkamai sprendimai priimami, priimami galbūt netinkamai ir nederamai prisijimamos yra politinės pozicijos tam tikrais atvejais. Na, žinote dabar, kas dėl narių skaičiaus, tai mes atstovavome tiek mažus, tiek didelius, o, tuos, o tie, kurie yra per vidurį tarp mažų ir dideliųjų narių, tai šiek tiek yra pamiršti. Kalbėtojas baigė savo pasisakymą be mikrofono. Pirmininkė. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpiau, nes mums liko dar viena svarbi peticiją, kurią turime išnagrinėti. Pone Jarbo, Stenaru ir Efner. Hefner, paprašysiu jūsų kalbėti trumpai. Gesagt hat, kann ich erstmal unterstreichen und ich wollte nur sagen, die Petenten wollen ja nicht die Kampf. Kaip panas Hefner sakė, aš pamėginsiu pratesti. Kalbame ne apie rūmų panaikinimą kaip po tokį, bet e, apie tą privalomą narystę. Iš tikrųjų, e, buvo daug nusiskundimų dėl privalomos narystės Tačiau faktas, kad jeigu jūs stojate kažkokią tai klubą, tai jūs turite primti vidaus taisyklės ir taip pat rinkimų taisyklės. Na, galima būtų pastelgti ir ES ir ES parlamento pavyzdį. Valstybės narės, kurios įstojo ES, savanaškai prisėmė laikytis taip pat ir rinkimų tvarkos ES. Be abejo, aš manau, kad mes turėtumėm ateičiai išnagrinėti šią patysiją, kaip jūs teisingai pastebėjote kadangi be abejo verslininkai yra žmonės. Jeigu bendrovės e, būtų žmonės, tai galėtum kalbėti apie pagrindinių žmogaus teisų ir laisvų suvaržymus, bet bendrovės nėra e, gyvi subjektai. E, jeigu kažkas nustato statymu, e, kas turi būti narys kokiu rūmu, e, E, tai, sakykime, ūkininkai, kurie nepriklausomai ūkininkavo, neprivalo stoti jokios rūmus ar asociacijas. Tačiau jeigu jūs e, keičiate savo statusą, jūs gali būti, kad privaloma tvarka turėsite įstoti pat ir vienus šumų. E, na, ponas Arteris teisingai pastebėjo, kad komisijos atsakymas buvo gana miglotas ir nepakankamas kaip atsakymas. Panašu, kad iš tikrųjų ES yra įvairių nuostatų rinkinių, kurie galioja įvairiose valstybėse narėse ir visą tai reikėtų gerai išnagrinėti. Bet pakartosiu dar kartą. Mes nekalbame apie tai, jog reikėtų naikinti rūmus ar panašiai. E, e, skundo skundo padavėjai, skundo teikėjai be abejo nekvestionuoja teisės, kad egzistuotų įvairūs rūmai, tačiau jie kovoja prieš privalomą narystę. Na, yra taip pat ir įvairių rūmų federacija, tačiau tai yra visiškai kitas klausimas. Taigi, peticijos teikėjai kėlė konkrečius klausimus ir manau, kad e, reikėtų perduoti šios klausimus svarstyti teisės ekspertams įvairiose komitetuose. Aš manau, kad bet kuriais atvejais privaloma narystė yra bet kuriuo atveju nedemokratiška ir mes turime puikių pamokų iš, iš praeities. Mikrofonas nejungtas. Teisybė tai, kad taisyklės, kuriomis vadovaujasi prekybos rūmai, e, priklauso subsidiarumo sferai. Tai yra visiška teisybė. Tačiau, tai, tačiau yra ir kitas klausimas. Tai nėra kažkokie tai valstybiniai organai, e, kurie priklausytų valstybių narių kompetencijai. Tai yra privatus dariniai, kurie vienyje taip pat privačius e, komercinius veikėjus. Taigi nekaltinkite valstybių, e, dėl to, kaip elgėsi privačios institucijos, privatus organai. Dar vienas dalykas, man pasirodė taip pat, kad komisijos sakymas nebuvo nei išsamus, nei gerai suprantamas, kadangi nenumatytas vienas dalykas, arba ten nebuvo atsižvelgta vieną dalyką. Tokia privaloma narystės tvarka, kuri apriboja, ar, ar, ar tokia privaloma narystė apriboja konkurenciją ar ne. Ar čia susidurime pagal pasiekmes su protekcionizmo apraiškomis ar ne. Kadangi jeigu iš jūsų reikalauja mokėti didžiulius pinigus vien už narystę tam tikrose rūmuose, tai gali labai stipriai priboti jūsų finansinės galimybės e, vienoje ar kitoje rinkoje veikti lygiais pagrindais. Taigi e, aš suprantu, kad e, reikėtų pritarti siūlymui palikti peticiją atvirą. Siūlyčiau taip pat įtraukti šį, šio klausimo svarstymą e, ITRE ir konkurencijos generalinius direktoratus. Ir galų gale kyla klausimas, ar Vokietija yra pasirengusi veikti abipusiškumo principu šiuo klausimu. Kai tiek daug uh, Jeigu, pavyzdžiui, e, galingos vokiečių kompanijos e, susidurs su tokiu pačiu reikalavimu daugelį e, kitų valstybių, pavyzdžiui, mano šalyje, Rumunija arba bet kurio kito valstybė narė, tada galbūt mes galėsime kalbėti, ar tikrai tai yra įprastiniai Europos reikalai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai pasakyti, ką reikėtų nagrinėti ir ko nereikėtų nagrinėti. Aš Atsakysiu savo kolegai vokiškai. Pane Kreisman, kas nuo kartų sakėte, jog jūs suprantate, jog suprantate, kaip istoriškai klostėsi ši diskusija Vokietija ir e, kad jūs suprantate, ko reikėtų imtis. Jūsų kolega tik išėjo iš salės, laikėsi iki kitokios nuomonės, tačiau turėčiau pabrėžti, jog tai yra politinė diskusija vykstanti Vokietijoje Aš nemanau, kad čia reikėtų plėtoti šią diskusiją. Čia mes kalbame apie labai konkrečius dalykus, kurie susijęs su Europinė teisė. Aš norėčiau kreipti visų jūsų dėmesį į, e, į peticijos santrauką, kuri yra labai trumpas dokumentas, tik tai dviejų puslapių, ir kur peticijos teikėjai mėgino e, apžvelgti pagrindinius dalykus. Tai yra, kad yra pažeidžiami paslaugų direktyvos reikalavimai, demokratijos principai, kai kurie kiti dalykai. Palikime nuo šaliai e, Europos vidaus politikos ginčius. Mes e, esame Europos parlamentas, Europos parlamento peticijų komitetas, taigi e, manau, kad turėtumėm pareikalauti komisijos, kad jinai išnagrinėtų tik tai tos europinius aspektus ir nenurašytų visko tiesiog vietiniam problemam ar panašiai. Pirmininkė, Ačiū. pramonės ir priekybos rūmai, nepaisant visko, kas buvo išsakyta, yra naudinga institucija Europoje. Reikėtų taip pat pripažinti, kad kai kuriuose šalise egzistuoja teisinis vakumas ir galbūt būtent šią problemą reikėtų spręsti tam, kad valstybių narių pozicijos neprieštarautų tarpusavėje ir tam, kad nebūtų dengiamasi subsidiarumo principu. Aš siūlau peticiją palikti atvirą. Suprantu, kad komisija negali mums atsakyti daugiau negu, kad į klausimą yra pažeidimas ar ne. Tai yra teisės aktų pažeidimas. Ir komisija gali tik tai į šį klausimą atsakyti bet dabar tiesiog palikime šią peticiją atvirą, perdokime ją kompetitingam komitetui tam, kad e, būtų pasižiūrėta, ar čia nereikia kažkokio tai teis, teisinio vakumo užpildyti. Dabar pereikime prie 19 punkto pono Ivan Marten peticiją jis dalyvauja posėdėje ir jis mums dabar pristatys peticiją dėl projekto skirto gilinti klinčių karjerą. Viena įmonė nori kasimo darbus giliai atlikti, giliai žemėje atlikti ir tai gali turėti tam tikrų pasiekmių. Peticijos autoris. Ačiū pirmininkė, aš tram, trumpai priminsiu tai, ką jūs sakėte. Taip, mes dabar kalbame apie klinčių karjerą ir 35 metrais e, norima pagilinti šį karjerą ir taip gali būti padarytas poveikis dviem požeminio vandens šaltiniams. Taip, tie požeminio vandens šaltiniai gali būti tiesiog atverti ir. Taip gali būti užterštis, e, užterštas e, vanduo požeminių, požeminių vandens šaltiniai. Dabar noriu šiek tiek istorinių faktų pateikti. 2011 metais, birželio mėnesį pirmą kartą buvo pateikta ši peticija. E, Europos komisija tam tikrų klausimų pateikė Prancūzijos institucijoms. Institucijos, Prancūzijos institucijos parengė atsakymą. Ir atsakymai buvo susijęs su net, galimų netitikimu ES direktyvos. Kovo mėnesį buvo gauti Prancūzijos atsakymai, tik dabar mes, NVO asociacijos, parengėme savo atsakomą į dokumentą kurį perdavėme birželio mėnesio pradžioje komisijai. Mes e, teikiame savo atsakymą Prancūzijos valstybės institucijų pozicijai. Prancūzijoje buvo atliekama administracinė procedūra. 2010 m. gruodžio 13 d. pagal šią procedūrą buvo suteiktas leidumas, leidimas atlikti darbus. E, tik dabar pramonės įmonė Lafarge cementas gali gilinti karjerą, nepaisant e, to, kad mūsų manimų tokie darbai pažeistų ES direktyvas. Norėčiau dabar trumpai priminti, apie ką mes kalbame šiame dokumente. Dokumente yra keturių puslapių rezumi, e, taip pat priedas yra prie rezumė pridedamas 29 devyniais dokumentais yra remiamasi čia. Ir tie patvirtamieji, patvirtamieji dokumentai remiasi atliktų tyrimų. Bei tuo, ką mes sužinojame atlikdami analizę. Dabar mes čia dėl ko kreipiamės. Pirmiausia, tai būtų požeminio vandens šaltinių e, kokybės e, blogėjimas. Atvėrus požeminio vandens šaltinius, jie gali būti e, specialiai arba nespecialiai atsitiktinai užteršti. Pateiksiu pavyzdį. Nepaisant visų geros valės deklaravimų, pasakysiu, kad štai kai kurių peticijų atveju buvo pasakyta, kad to nepakanka. Taigi 2007 metais, nepaisant e, pramonės įmonės e, gerų intencijų, e, geležies įpritas buvo išpiltas į e, upę, buvo daug nugaišusių žuvų ir štai konkretus e, taršos pavyzdys, galimos taršos pavyzdys, kuris e, galiausiai tapo konkrečia realiai gyvendinta taršta, tarša. Taigi dabar e, taršos rizika būtent ir būtų mums rūpimas momentas ir taip pat mums rūpi tai, kad turi būti laikomasi ES direktyvų. Taršos rizika gali būti ir kitokio pobūdžio. Pirmiausia, gali būti tarša atliekama cheminės medžiagomis. Kovo mėnesį Prancūzijos institucijų pateiktame dokumente sakoma, kad karjere, klinčių karjere nebus naudojamos e, cheminės priemonės. Bet tai nėra tiesa, nes yra sprogdinamos uolos, sprokstamosios medžiagos, cheminiai, cheminės medžiagos yra dedamos į uolą ir taip jos gali turėti kontaktą su požeminiais vandenimis. Be to, dar Prancūzijos institucijų pateiktame dokumente yra e, nustatoma maksimali kūro išpilimo riba. Riba tai yra 85 litrai kūro, angliavandenilių yra išpilama tiksliau maksimalis riba yra 85 litrai. E, mūsų manimo 85 litrai per dieną yra labai didelis kiekis. Ir dabar jeigu pasižiūrėtume į vandens pagrindų direktyvą, tai iš karto būtų aišku, kad ji tokiu e, principu taikymu, tokiu principu taikymu yra pažeidžiama. Na ir dabar tam, kad būtų išduotas leidimas buvo konkrečiai apribotas karjero plotas, tačiau atrodo, kad ne tik karjero plotas bus dabar pažeistas, bet ir Natura 2000 teritorijos, kurios yra 300 metrų nutolusios nuo karjero. Taip pat gali kilti drėgnosios zonos požeminio vandens šaltinio išdžiūvimo pavojus atsirasti ir Taip pat fauna ir flora gali išnykti šiuose zonuose. Mes manome, kad nėra priimtina tyrime remtis vien tik tai oficialiai apibrieštomis e, karjero ribomis, visiškai nekreipiant dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui, o aplinkui tai 300 km nuo karjero, net ne už kažkelių tai kilometrų. Mus tai tikrai stebina. Na ir taip pat mūsų asociacijos norėtų bendruos, bendrą kontekstinę informaciją pateikti. Mes norime informuoti komisiją apie glaudžius ryšius tarp pramonės įmonės ir įvairių asociacijų. Tos mano minimos asociacijos šiuo metu atlieka poveikio vertinimą. Mūsų manimų negalima leisti tokios situacijos, tokios toleruoti situacijos, kai asociacijos, kurioms šią užduotį patikėjo valstybė, atlikdamos poveikio vertinimą, gali gauti tai, kažkokį tai atlyginimą iš e, įmonės. Na ir pabaigai pasakysiu, jog mes manome, kad yra pažeidžiama tokiais veiksmais vandens pagrindų direktyva. Būtent todėl mes parengėme savo atsakomai dokumentą į Prancūzijos atsakymą. Konkrečią detalę informaciją jūs surasite mano minimame dokumente. Ačiū pirmininkė. Astavat komisijos vardu. Ja. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš komisijos aplinkos generalinio direktorato. As the, as we, uh, Kaip jau buvo minėta, jau 2010 metais mes gavome šią peticiją ir jūsų komitetui tais laikais mes pranešėme, kad informacija, kuri mums buvo suteikta tuo metu, nebuvo pakankamas pagrindas laikyti, jog 2010 metais galiojusios direktyvos buvo pačiasios. Taip pat mes e, nustatėme, jog tuo metu vyko konsultacijos su visuomenė ir prancūzijos valdžios institucijos dar nebuvo priemusios sprendimo, taip pat 2010 metais. Nuo tada visai neseniai mes gavome naujos informacijos dėl šios peticijos kaip išgirdome prancūzų valdžia, galų gale priemė sprendimą išduoti leidimą gilinti karjerą. Ir kaip išgirdome iš peticijos pateikėjo, bent jau iš apibendrintos papildomas informacijos, peticijos teikėjai vis dar išvelgia problemų daugelį įvairių sričių, nuo oro taršos iki daugelio problemų susijusių su vandeniu, tai yra paviršinių vandenų, požeminių vandenų galima tarša ir panašiai. Taip pat e, toje teritorijoje yra Natura 1000 saugomas teritorijos, taigi e, taip pat ir aplinkos apsaugos teisės aktai potencialiai gali būti pažeidžiami. Ir taip pat strateginio poveikio aplinkai vertinimo direktyvos nuostatos gali būti pažeistos, e, bent jau tokia prielda peršasi iš tos naujos informacijos, kurią mes gavome. Galiu pasakyti, kad ne visą informaciją mes gavome šiuo metu arba artimiausių metų. Uh, dėl to, kad e, kalbam apie skirtingus aplinkos apsaugos sektorius ir čia mums reikėtų turbūt koordinuoti savo veiksmus su kitais kolegomis e, aplinkos saugos generalinėme direktorate, todėl būtų dabar per anksti iš mano pusės daryti bet kokius apibendrinimus ar išvadas. Dėl to, koks yra tikras realus dabartinis kontekstas šiai akimirkai galėčiau pasakyti tik tai vieną. Kai mes gausime visus e, pagrindžiančius dokumentus, buvo paminėti 29 dokumentai, komisija ketina nuodugniai išanalizuoti visą šią naują informaciją. Ir komisija tikrins, ar laikomasi visų Europos teisės aktų, ar nėra kokių nors pažeidimų vėlgi vadovaujantis tą naująją informaciją. Ir šiuo tikslu arba tokia procedūra, jeigu reikia, be abejo, mes užduosime papildomų klausimų Prancūzijos valdžios institucijoms tam, kad gautumėm naujos informacijos, naujų domenų. Ir kai prieisime prie kokių nors išvadų, be abejo, informuosime ir jūsų komitetą. Tai tiek, ačiū. Ich meine, äh, Oh, she's speaking. Ja, uh, right. ich, ich, ich sage meine. Ich. Pokalbis vyksta ne mikrofoną. Kalbant apie šią situaciją, komisija pripažino, kad jinai negavo visos informacijos, negalėjo jos patikrinti, todėl E, peticija be abejo lieka atvira. Aš tik tai norėčiau iš savo pusės paprašyti, kad sekretariatas galbūt galėtų e, reguliariai pasiteirauti komisijos, kokia yra dabartinė būsena, e, kad peticija nepasimestų. Ir taip pat tikimės, kad peticijos teikėja laiku gaus atsakymas. E, be abejo, reikia pasirūpinti, kad komisija taip pat gautų iš prancūzų valdžios visus trūkstamus dokumentus. Taigi, akivaizdu, kad mes paliekame šią peticiją atvirą, dėl to jokių klausimų nekyla ir mane truputį nustebino e, tai, kad išgirdom iš komisijos, jog e, informaciją jūs esate gavę jau seniai ir galbūt kas nors jau perskaitė. E, tačiau dabar jūs pasakėte, kad tik penktadienį gavote tą informaciją. E, na, aš likau nustebus, nes man sudarė įspūdis, kad jums gerokai anksčiau buvo išsiųsta ta informacija, bet netaip jau tai svarbu. Mes turime kitą sustikimą spalio mėnesį ir galbūt per tą laiko tarpą iki kito mūsų posėdžio būtų galima apsilankyti toje vietoje, jeigu kas nors gali tai padaryti, būtų gerai taip organizuoti. Nes iš tikrųjų skamba pakankamai rimtai, jeigu viskas, kas čia buvo išdėstyta, tai byloja apie rimtą problemą ir mes turėtume viską patikrinti. E, men... Ai, kirė Bostinaru, signomi. Aš taip pat manau, kad tai labai svarbu. Pone Bostinaru, dar prašom, jums žodis. Na, savotiškas dėžavų. E, kaip pasitikėti poveikio aplinkai vertinimu, kada jį vykdo, sakykime taip, draugų draugai. Tai yra labai rimta problema, kuri vis kartojasi ir kartojasi, su kuriamis vis susidurime ir nerandame jokio sprendimo. Kitas dalykas. Niekas nepasakė ne žodžio apie būtinybę įvertinti e, kaupiamai poveikį. Kadangi kalbame apie galimą kompleksinį poveikį, tiek oro taršą, tiek e, požeminio vandenų taršą ir panašiai visam tam reikalingas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo atveju mesgi čia turime tik tai e, poveikio aplinkai vertinimą kaip po tokį, kurį parengė vėlgi ten kažkieno draugų draugai. Taigi vėlgi aš apibendrinsiu, peticija turi likti atvira ir mes turime numatyti galimybę apsilankyti toje vietoje, patikrinti esamą būklę ir be abejo paprašyti Europos komisijos pateikti naują įvertinimą, kadangi mums nuo 2010 metų jau prabėgo porą metų, porą metų mes praradome, reikėtų patikrinti, kas vyksta ten. Paranykti. Pirmininkė, dėkoju kolegoms, be jokios abejonės, ši peticija liks atvira, toliau bus nagrinėjama, na ir komisija privalės mums atsakyti. Kai mes e, išsiųsime dokumentą, komisija turėtų mums atsakyti kaip įmanoma greičiau, iki Liepos mėnesio dar. Šis klausimas yra labai skubiai spręstinas ir jis turi būti išspręstas. Ar norėjote kažką pridurti, ponė? Ar norėjote kažką pridurti? Jeigu jums reikia kažkokios tai papildomos informacijos, tai esame pasirengę jums ją perduoti. Galime tiek jau persiustus dokumentus, tiek papildomos naujos informacijos jums pateikti, jeigu tik tai reikės. Ačiū, pirmininkė. Na ir dar, jeigu e, esate pasirengę atvykti į vietą, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta, pirmininkė nutraukia kalbėtoje ir kalba be mikrofono. Yra prašymas palikti atviras B dalies peticijas, kalbame apie ponius Hauken. 22, 33 pono Valen, 35 ponios Hauken, taip pat 63 ponia Hauken, 74 pono Matsoni ir 79 ponio Hauken. Taigi ačiū visiems už kantrybę ir ačiū, kad visi likote čia iki pat galo.